Right, good afternoon, everybody. Uh... Labą dieną visiems. Pratesime darbą. Kadangi taip turėsime daugiau laiko klausimams ir aš dabar norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narą e, E, pona Almūnė. Aš tikiuosi neaplaistysiu komisijos nario, kaip aplaiščiau e, komisijos narį iš ryto. E, spalio penktą dieną buvo viešieji klausimai. Ir aš manau, kad jūs pristatysite komisijos darsiems metams. Dėkoju. Dėkoju, Šaron, kad pakvietėte mane į šio komiteto posėdį. Aš papasakosiu Jums, kaip žiūriu į darbą konkurencijos srityje kitais metais. Tačiau leiskite pradėti e, tuo, kad jeigu neklystų, rytoj bus patvirt, patvirtintas e, pranešimas dėl konkurencijos ir aš norėčiau padėkoti už puikų indėlį, kurį daugelį e, jūs įnešėte ir taip pat pranešimo autoriui ponui Epingui. E, leiskite pradėti papasakojant apie komisijos veiklos planą 2011 metams kovai su konkurencijos e, pažeidimais e, šiais laikais e, reikia skirti ypatingą dėmesį, kad tokios praktikos nepakenktų mūsų ekonomikai. Buvo priimta eilės sprendimų. Paskutinis sprendimas dėl kartelio oro aviacijos sektorija. E, galbūt dar šiais metais bus e, e, priimta kitų sprendimų ir paskutinis mūsų sprendimas sukėlė diskusijų. Tai leiskite dar kartą pakartoti mūsų darbo principus. Mm, tai yra kova su e, konkurencijai trukdančiu elgesiu. Esamos ekonomikos situacijoje komisija ėmėsi veiksmų jau anksčiau šiais metais e, siekiant nustatyti aiškius kriterijus, kaip dirbti su koncernais. Mes e, nekeisime pagrindinės idėjos, E, stengiamės atgrasyti e, bendrovės nuo žalingos e, praktikos ir žad, stengiamės paskatinti laikytis konkurencijos taisyklių. Vidaus, rinka negalim, vidaus rinkoje negalima toleruoti privataus verslo kliučių Čia paliečiami lemiami sektoriai - telekomo, mokėjimo sistema, energetikos, informacinių technologijų sektorių. Taigi būtina skatinti e, konkurenciją e, informacinių technologijų sektorių, kur, kuri yra e, didžiulis išteklis visai ekonomikai. Atlikę Google tyrimą norėčiau pasakyti, kad e, dar per anksti daryti galutinės iš, išvadas, e, tačiau mes aptarsime e, potencialų susirūpinimą susijusi su Google skandalu. Išanalizuosime konkurencinę situaciją ir stengsime išsaugoti visų rinkos dalyvių konkurencinės prielaidas. Energetikos sektoriai taip pat atliekame tyrimus siekdami pagerinti konkurencijas e, sąlygas. Šiais metais, šiais metais prieimėme dvi priemonės e, ir e, toliau dirbame šiame sektorėje. Toliau kalbame apie telekomų sektoriaus liberalizavimą. Kitas atsisakymo formas, pavyzdžiui, Lenkijoje ir Slovakijoje. Taip pat reikėtų paminėti atsiskaitimo sistemų atvejus po 2007 metų Vastrikto susitarimą. Ir mes tęsėme e, nagrinėti bendrovių susitarimus už, dėl mokesčių už kredito korteles. E, mes tengiamės užtikrinti, kad e, SEPA e, vieninga euro atsiskaitimo sistema būtų e, konkuringa sistema. Tai yra vienas iš atvejų, kur konkurencinis reguliavimas e, ypatingai pasireikš atitimiausiais mėnesiais. Yra dar e, e, atvejų susijusių su antimonopoliniais ir e, statymais ir karteliniais susitarimais Mūsų e, sistema užtikrina neblogus saugiklius, tačiau mes tengiamės ir toliau ją tobulinti ir tam rengiamos e, viešos konsultacijos, kaip anksčiau šiais metais. Mes visą laiką siekiame nuo nuolat tobulinti šią sistemą ir 2011 metais e, pristatysime geriausios, pažangiausios praktikos e, e, procedūras antimonopolinėse įstatymuose. Stengiamės renkti savo bendrovėms palankės sąlygas tarp pasauliniai konkurencijai. Mes norime, kad mūsų bendrovės būtų pasaulios lyderiais E, taip pat ne tik pasaulinėje, bet ir europinėje e, rinkoje. Recesija palėtė daugelį e, sektorių, mes turime 2160 pranešimų. Tikimės, tikėjomės, kad šis skaičius gali būti net didesnis ateinančiais metais. Tačiau tik tai Keturi e, rimti tyrimai buvo e, pradėti e, ir praeitą savaitę du iš jų buvo baigti ir likusieji du bus baigti 2011 metų pradžioje. Per paskutinį klausimą aš jums pateikiau įvairius e, skaičius e, tiek su finansiniu, tiek su nefinansiniu sektoriumi susijusius. Kitais metais, e, atsiprašau, rytoj bus pateikta subalansuota rezultatų suvestinė. Su Kaip parodė darbas ties suvestinė, daugelį e, sektorių konkurencinė situacija išliko be ypatingų pokėčių. Aš e, e, po paskutinio susitikimo su komitetu atlik E, nutarėme atlikti analizę e, šio sektoriaus, e, kurios rezultatus jūs galėsite matyti kitų metų pradžioje. Mes komisiją turėtume vertinti bet visą pagalbą su teikiama pagal konkurencijos taisyklės, tačiau mes negalime įsigilinti į visas detalės. Ir mes stengsimės, e, kad galėtume pateikti jums e, šį vertinimą, kurio jūs prašėte per paskutinį mūsų susitikimą. E, dėl išskirtinio valstybės pagalbos režimo ryšium su krize. Šios priemonės neturėtų būti taikomos amžinai ir reikėtų pamažu pradėti jų atsisakyti, kaip mano e, kolega e, vakar minėjo, yra atsigavimo ženklai, tačiau atsigavimas e, dar e, ne visiškai e, yra padrasinantis, kadangi finansų sektorija susidurėme su nemažai problemų. Ir fiskalinis yra fiskalinės konsolidacijos problemos, bent jau kai kuriuose valstybėse. Todėl yra pasiūlyta laikinų e, priemonių laikytis dar 11 metais. E, šiame siūlyme yra numatyta pamažu atsisakyti mm, e, tam tikrų priemonių, tačiau svarbiausias nurta, nutarta palikti rinkos, jeigu leis rinkos sąlygos, e, mes turėtume grįžti 2000, iki 2012 metų sausio pirmos dienos prie normalaus valstybės paramos režimo. Ir e, tikimės, kad rinkos sąlygos tai leis padaryti. Mūsų darbo programa 2011 2011 metams numato įvairių iniciatyvų. Visų pirma, e, antimonopolinių e, aspektų srityje, taip pat e, jūrų transporto gairės ir valstybės parama e, oro uostams bei oro bendrovėms. Ir norėdamas, baigdamas šią trumpą pristatymą, norėčiau e, pristatyti jums tris e, iniciatyvas visuotinio intereso socialinių paslaugų paketas bus svarstomas. Ir dar norėčiau paminėti mūsų iniciatyvą dėl uh, kolektyvų dėl bendrų skaitytuvų. Kitais metais mes peržiūrėsime šį paketą, e, kad e, priderintume, patvarkytume e, jo taikymą. Valstybės narės e, galės dalyvauti viešuosiuose e, e, klausimuose. Aš norėčiau padaryti čia takoskirą tarp visuotinio visuomeninio intereso paslaugų ir ekonominio intereso paslaugų, kurios gali būti kvalifikuotinos valstybės paramai gauti ir įvertinimo e, ataskaitos bus atsiūstos parlamentui bei kitoms institucijoms bei valstybėms narės, narėms 2011 e, metų pradžioje. E, kita iniciatyva yra aptarti, tai buvo aptarta praeitą savaitę. Tai yra informacijos pasikeitimas ir stengiamės, kad visos konkurencijos taisyklės būtų e, skaidrios. Mes stengiamės e, laikytis visų numatytų terminų. Kartu su kolegomis e, Vivian Reding mes pateikėme visai komisijai pranešimą apie iniciatyvas, kurių tikimės imtis, stengiat apsaugoti uh, ES uh, piliečius. Taip pat uh, pradėsime viešas konsultacijas, kurios padės mums padės nustatyti aktualiausias ateities iniciatyvas ir jeigu viskas vyks pagal planą, 2011 metais komisija sutars dėl. Dėl kolektyvinių e, ieškinių bus sutarta jau 2011 metais. Ir aš tikiuosi, e, kad jūs paremsite šias svarbias iniciatyvas. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Ačiū komisijos nariui. Perskaitysiu kolegų, kurie galės užduoti klausimus pavardės ir siūlau po kiekvieno klausimo jį atsakyti pakankamai trumpai, kad viskas vyktų dinamiškiau. Taigi mano sąraše yra. Oh, uh, Schwab, Uh, Ramon Tremosa, Sophie Infelt, Werner Langen, Fleet Lamberts, Vicky Ford, Antolin Sanchez Prozedo, Anybody else want to come in? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, duokite ženklą, Hosė žodis. Ačiū pirmininkė. Garbingo žaidimo taisyklės šio komisijos nario veikloje buvo labai svarbios, kadangi jis yra taip pat ir komisijos pirmininko pavaduotojas, ir tuo pačiu atsakingas už konkurenciją. Tai šie klausimai jam yra svarbus. Rugsė 26 dieną jūs minėjote, kad e, iškilo abejonių dėl Ispanijai parengto B plano. Kita diena vyriausybė paprašė jūsų patikslinti savo poziciją. O šiandien yra paskelbti Ispanijos vyriausybės e, vicepremjerės tam tikri pareiškimai, kur teigiama, kad e, iš Ispanijos yra Ispanijoje bankų sektoriaus gelbime turėtų dalyvauti taip pat ir privatus investuotojai ir kad visi procesai susiję su bendraja rinka, konkurencija ir euro padėtimi. Visus šios aspektus mūsų komitetas turėtų svarstyti. Tikiuosi, kad galėsite pakomentuoti šios klausimus. Taigi, yra, koks yra jūsų klausimas, kolega? Klausimas yra toks, ar kyla abejonių dėl to, kad e, Ispanija patvirtins e, dabar rengiamus planus, ar yra planas B ir <clears throat> ar tiesa, kad e, Ispanijos valstybinių obligacijų palūkanų normos išaugo dėl to, kad e, šalies padėtis yra pakankamai sudėtinga e, ir kad yra dabar ketinama gelbėti bankų sektorių. Atsakymas. Mes turėtume elgtis apdairiai, palaukti, kokia bus padėtis rinkose artimiausiamis dienomis ir savaitėmis, Taip pat reikia labai apdairiai reaguoti į padėtį rinkose, darant pareiškimus viešumoje, mes turėtume koordinuoti savo veiksmus <clears throat> viešumoje pareišdami atitinkamas pozicijas ir tiek ES, tiek valstybės narės turėtų laikytis priimtų patvirtintų veiksmų. Ispanijos vyriausybė, vyriausybė šiuo metu elgesi taip, kaip turi elgtis, tengiasi konsoliduoti finansų sistemą, bandoma gerinti finansinių paslaugų sistemą, stiprinti darbo rinką ir Ispanijos vyriausybės vadovas pasirengęs įvykdyti pensijų reformą tam, kad e, suteiktų pagreitį vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiam konsolidavimui Ispanijos vyriausybė daro tai, ką turi daryti, pakankamai ryštingai, todėl nusipelno paramos tiek šalies viduje, tiek už jos ribų. Europos Sąjunga ir jos ekonomikos ministrai pastarąjį savaitgalį patvirtino savo paramą Ispanijos vykdomai politikai. Mes savo ruoštą taip pat turime dėti visas pastangas, kad apsaugotume eurą nuo rinkų spaudimo taryba. E, parlamentas, Europos centrinis bankas ėmėsi atitinkamų priemonių, kad pagerintų padėtį ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Tarime padėtį šį savaitgalį taip pat ir Airijoje. Reagavome į Airijos krizę, vadovavomės aiškiamis taisyklėmis ir turime užsibrėžę aiškius reglamentavimo tikslus, kurie nebuvo kontroliuojami iki krizės. Dabar finansinės priemonės yra sugriežtintos, visi turi bendradarbiauti, elgtis rimtai ir stengtis atlaikyti rinkų polimą. Pirminkė, ačiū, Andrės. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti Jūs ir padėkoti už tai, kad pradėjote formalų, formalę procedūrą pagal kartelių teisę prieš Google, ko jau e, seniai reikalavo Europos parlamentas, tai nereiškia pasmerkimo iš anksto. Šis procesas tačiau yra naudingas tam, kad išsiaiškintume, ar e, Google naršyklių kodavimo sistema vadovaujasi atitinkamais kriterijais, kuriais privalo vadovautis. Todėl Mes eh, tikimės, kad eh, bus daromas atitinkamas spaudimas Google iš komisijos pusės. Piliečiai nelabai supranta, kas slypi už Google naršyklės veikimo sistemos, tačiau tikiuosi, kad jie taip pat greitų laikų tą supras. Taip pat eh, norėčiau pagirti už tai, ką minėjote savo antrojų punktų Kalbėdamas apie kartelius, turime taikyti atitinkamas e, plataus masto finansinės bausmės tam, kad atgrasytume įmonės sudarinėti kartelinius susitarimus, tačiau tos baudos neturėtų būti per didelis. Noriu paklausti, kodėl Europos komisijai taip sunku šį principą, kuris yra visiškai priimtinas ir protingas, įtraukti į teisės uh, aktų formuluotės, į gairias arba, pavyzdžiui, į atitinkamą reglamentą tam, kad Europos komisijai nereikėtų kiekvieną kartą pradėti atskiros procedūros. Jūs kalbėjote apie e, naujas e, konsultacijas dėl kolektyvinių ieškinių, apie atitinkamą žalę knygą. Man susidaro įspūdis, kad Europos komisija atsisakė savo pirminio plano, dabar ieško naujų sprendimų, kurie viena vertus e, leistų, sudarytų sąlygas burtis e, vartotojams ir siekia išvengti, kad Europą pasikartotų e, JAV situacija. Ar iš tikrųjų taip yra ir ar būtent to noriu paklausti. Ačiū labai už klausimą. Noriu tik tai patvirtinti, tiksliau patikslinti, kad e, procedūros, kurias pradėjome prieš Google dabar, nėra e, susijusios su kova su karteliais, tačiau yra šiek tiek kitokiais principais vadovaujamasi. Ir iš dalies tai yra susijęs su naršyklės veikimo principais, kita dalimi susijęs su e, Google vykdoma reklama. Mes analizuojame skundus, mes glaudžiai bendradarbiaujame su Google, kuris suteikia mums daug informacijos, kurią mes dabar nagrinėjame. Ir galų gale prieėmė išvados, kad e, remdamėsi turimą informaciją negalime atmesti skundų, turime juos išsameu nagrinėti ir manau, kad visiems nuo to bus geriau, jeigu prasidės formali procedūra, o nebus tęsiamas neformalus bendradarbiavimas. Džiaugiuosi Google reakcija į e, šios formalios procedūros pradžią, pabrėždami, kad yra pasirengę su mumis bendradarbiauti, jeigu to bus pageidaujama, tikiuosi, kad problemas spręsime, negaliu prognozuoti, koks bus mūsų tyrimo rezultatas, tačiau galiu įsipareigoti tiek jūsų, tiek piliečių atžvilgių, piliečių, kurie kiekvieną dieną naudojasi Google paslaugomis, kad mes šį tyrimą e, atliksime <clears throat> visiškai ir jeigu uh, nustatysime problemų, imsimės atitinkamų sprendimų, jeigu nenustatysime problemų, tai apie tai taip pat informuosime. Dėl baudų pritariu Jums, kad baudos turėtų būti pakankamai rimtos, tačiau taip pat pritariu dėl teisinio tikrumo. Mūsų sistemoje teisinis tikrumas yra užtikrintas, turime atitinkamą teisinį pagrindą, kurio remdamėsi galime paskirti baudas dėl kartelinių sustarimų, kai tokio pobūdžio pažeidimų turime atitinkamus kriterijus, pagal kuriuos yra nustatomas baudų dydis, nustačius atitinkamą pažeidimą ir jį patvirtinus, tos gairės yra viešos, galima su jumis susipažinti. Todėl mes siekiame, kaip manoma, griežčiau tas gairės taikyti ir kiekvienu atveju priimdami sprendimus mes paskutinį žodį paliekame teismui Taigi mūsų skiriamos baudos <clears throat> visuomet, jeigu viena šalis e, kreipiasi į teismą, teismas e, priima galutinį sprendimą dėl baudų dydžio. Taigi sistema yra pakankamai gerai teisiškai apsaugota ir aš manau, kad ji veikia tinkamai. Kai kurie teigia, kad e, dėl to, kad e, įtraukiame į savo teisinį pagrindą Strasbūro konvenciją dėl žmogaus teisų, pagrindinių teisų konvenciją, dėl to situacija pasikeis, aš su tokiais tvirtinimais nesutinku. Mes išlaikysime e, savo baudų skirimo politiką, administravimo sistemą, ir visą laiką su e, pasitenkinimu konstatuojame, kad e, teismas dažniausiai mūsų sprendimams skirti baudas pritarė, tačiau mes gerbėme bet kokius teismų sprendimus, kalbant apie kolektyvinius ieškinius. Ir privatinės teisės įgyvenimo klausimus nuo sausio mėnesio mes paskelbėme, kad trys komisarai kūruoja kolektyvinius e, ieškinius Vivian Reding, teisingumo komisarė, aš, konkurencingumo komisaras ir dar trečias kolega. Mes e, siekiame, kad e, komisijos kolegija būtų pasiektas susitarimas dėl horizontalaus požiūrį kolektyvinius ieškinius mes turime ne tik geriau koordinuoti savo veiksmus europinių lygmenių, tačiau taip pat turime pasirinkti ir nuseklų požiūrį, nes dauguma procedūrų buvo sukurtos nacionaliniu lygmeniu, vadovaujasi skirtingomis tradicijomis, todėl turime pradėti diskusijas ir konsultacijas <clears throat> komisijos kolegijoje. Joms pasibaigus mes apibrėšime savo e, galutinę poziciją dėl kolektyvinių ieškinių ir kuomet priimsime galutinį sprendimą komisijos kolegijoje, pristatysiu ją kolegoms, po to parlamentui atitinkamą iniciatyvą dėl e, kolektyvinių veiksmų privataus įgyvendinimo. Taigi tas sprendimas bus uh, kolektyvinis, nežinau, koks bus rezultatas, bet galiu įsipareigoti, kad mes stengsimės išvengti kitose sistemose egzistuojančių piknaudžiavimų. Thank you very much. Buenas tardes, señor. Dėkoju. Ačiū, ponia komisijos nary, kad atvykote į mūsų komitetą. Turiu keletą klausimų dėl naujojo bankų reguliavimo plano e, Ispanijoje. Prieš tris savaitės Ose e, e, Garcia de Palacias, vieno taupamojo banko atstovas, pasakė, kad FROP valsty, pasinaudojo valstybės pinigais, lėšomis, kad būtų galima finansuoti, paremti finansiškai e, banko darbuotojus. Ir man kila klausimas, ar tai nėra nesažiningos konkurencijos požymis? Ką Jūs pasakytumėte šio klausimu? Ir dar vienas klausimas. Kai kurie taupomieji bankai e, gavo pinigų iš to FROP plano, to e, vadinamo gelbėjimo plano, e, su 4,5 e, palūkanų norma, kuri yra gerokai didesnė negu gal, jeigu tokią finansavimą gautų kiti bankai, kurie negauna paramos iš FROP plano. Dėkoju už klausimus. Sveikinu Jūs su praėjusio sekmadienio rinkimų rezultatais. Manau, kad bankai turi mokėti savo darbuotojams, tačiau taip pat manau, kad čia mes nesusidurėme su iškraipyta konkurencija, nesažininga konkurencija. Tai yra parama finansų institucijoms, kurie yra teikiama iš valstybės biudžeto pagal visas e, nustatytas taisyklės ir remintis mūsų gairėmis. E, tam reikia patvirtinimo iš nacionalinių programų ir individualių leidimų, konkrečių leidimų, konkrečiais atvejais e, komisijos tarnybos tą atlieka. Taip pat yra numatytos garantijos parama dėl e, siekiant užtikrinti likvidumą, e, ir taip pat e, parama blogų kreditų atveju. Visais tais atvejais e, valstybių narių nacionalinės programos ir ES lygmenių e, taikomi planai, yra, juose yra taisyklės, kurių būtina laikytis griežtai vadovaujantis 2008-2009 metų gairėmis, kurios buvo priimtos. Ne visada yra paprasta priimti sprendimą, ar tokia parama yra suderinama su gairėmis ar ne. Kartais yra sunkumų diskutuojant apie tai ir sprendžiant tokį klausimą. Aš manau, kad tai nėra paslaptis, kad kai kuriais atvejais iškyla diskusijų, kai pavyzdžiui Vokietijos e, bankas, vienas konkretus Vokietijos bankas, dėl kurio sprendimas buvo priimtas 2009 metais, dėl jo kilo tam tikrų problemų diskusijų metu priimant sprendimą reikia um, reikėjo pradėti procedūrą prieš dvi savaitės. Aš konsultavausi su atitinkamų institucijų atstovais iš Vokietijos, su pačiais, pačiais bankų, paties banko atstovais. Mes svarstėme, kaip būtų galima įvykdyti restruktūrizaciją. Yra labai aiškių atvejų, labai akivaizdžių, e, bet yra ir tikrai sudėtingų. Ispanijoje tokie planai egzistuoja ir iki šiol ten E, iškilę atvejai buvo gana e, paprasti, tačiau buvo, e, gali iškilti tokių atvejų, kuomet nepakankamai griežtai laikomasi taisyklių. Ispanija, kuri nustačiusi tos planus, juose yra nustatytos taisyklės, konkrečios taisyklės finansų institucijoms, o taip pat komisija turi E, stebėti ir prižiūrėti, kaip finansų institucijos laikosi tų taisyklių. Aš manau, kad finansų institucijos Ispanijoje nesukėlė labai didelių problemų, galbūt buvo tam tikrų nedidelių sunkumų, tačiau lyginant su kitais, e, kitomis situacijomis, kitose šalyse, manyčiau, kad Ispanijoje e, padėtis gana paprasta nacionaliniai ir konkretūs planai, individualūs planai buvo įgyveninti pakankamai gerai ir skaidriai. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už įžanginius žodžius. Reikia pasakyti, e, kad aš buvau puikios nuotaikos ir dar geresnės nuotaikos išgirdus apie jūsų planus. E, turiu galvoje tyrimą dėl e, su Google susijusių e, atvejų. Google yra inovatoriška bendrovė, tačiau tiesa, kad šie rūmai yra išreiškę susirūpinimą dėl dominuojančios Google pozicijos. E, aš jau nekartą esu e, rekomendavus, e, organizavusi seminarus ir atkreipusi į tai dėmesį. Mes pakartotinai reiškėme šį e, prašymą e, e, dėl šio pranešimo, dėl kurio bus balsuojama rytoj. Aš konkrečiai nekalbėsiu, kadangi kol kas nežinome išvadų, tačiau norėčiau paaiškinimo kai kuriais klausė. Visų pirmiausia, man krenta į akis tai, kad viskas vyksta labai lietai Tai žinoma, komisija iš pradžių ėmėsi veiksmų, kadangi buvo e, gautas skundas 2010 m. vasario mėnesį. Ir jūs labai atsargiai elgėtės, kad, sakydami, kad nežinote visų faktų. Tačiau jeigu jūs turėjote 9 ar 10 mėnesių šiam skundui nagrinėti, manau, turėtume turėti jau kažkokią tai e, susidarę idėją. Tai galbūt komisija nenori e, labai giliai čia gilintis. E, o antra, kalbant apie Google ir DoubleClick atvejį buvo puikus bendradarbiavimas e, e, tarp e, FTC jungtinėse valstijose ir europinių institucijų. Esu tikra, kad jūs kalbėjote su savo kolegomis jungtinėse valstijose ir, jei, e, ir turbūt tikitės ir ateityje bendradarbiauti. Vėlgi aš norėčiau pasikartoti, e, pakartoti klausimą, ar komisija ketina e, giliau nagrinėti šį klausimą, nagrinėti šį skundą. Mums reikia reikia konkurencijos šioje srityje, kadangi internetinės naršyklės ir viskas su tuo e, susiję tapo būtinybė, kaip vanduo ir elektra. Mums tai yra būtina ir mes negalime taikytis, e, kai rinkoje yra vienas dominuojantis tiekėjas. Juk žaliavo, žaliavų atžvilgių mes nesitaikome, e, kad yra vienas tiekėjas, bent jau du turėtų būti. Dėkoju. Aš puikiai suprantu, kad jums atrodo, kad mes dirbame labai lietai, lietai reaguojame į skundus. E, ir galbūt jums atrodo, kad mes žinodami, e, kaip veikia Google, iš karto turėtume reaguoti. Viskas nėra taip paprasta. Daug paprasčiau e, straksėti Google naršyklėje, daug sudėtingiau visiškai suprasti, kodėl, kai jūs spraktelite, vien, gaunate vieną informaciją, o ne kitą informaciją. Ir galiu patikinti jūs, kai klausausi e, ekspertų, suprantu, kad tai nėra taip paprasta. Ir nes netaip paprasta daryti išvadą, kad yra pažeidimas. Ir taip pat e, netaip paprasta daryti išvadą, kad problemų nėra. Tai štai kodėl užsitęsia mūsų tyrimas. Mes esame gavę daugybę informacijos, tikrai daug iš e, besiskundžiančių, iš bendrovės. O dabar E, pradėjus e, formaliai procedūras, dar gausime informacijos iš kitų suinteresuotų šalių, e, kurios bendradarbiaus šiame darbe ir aš to tikiuosi tikrai. Kaip giliai mes gilinsimės į šį atvejį galiausiai. Tai pasakysiu iki pat galo. Tačiau kartais tai ši valia nėra suderinama e, su noru eiti iki galo ir užbaigti šią bylą. Tai yra tikrai sunkus atvejis ir mes visus išteklius, kurių reikės, skirsime tam, tačiau tai nėra vienintelis atvejis kurį mes e, turėsime spręsti spręsti e, ateinančių metų. Tai yra tik vienas iš sektorių. Mm. E, tai novatoriškų skaitmeninių veiklų sektorius tik tai. Žinau, kad kai kurios nacionalinės konkurencijos žinybos jau yra pradėjusios e, pirminius parinktinius tyrimus. E, E, ir mes surinksime šią informaciją. Mes palaikome ryšius su savo e, Amerikos e, partneriais. Žinoma, gerbent konfidencialumo taisyklės. Mes negalime kaip Wikileaks atverti duris ir parodyti, atversti visas kortas ir visus dokumentus. Aš tikiuosi. E, mūsų generalinį direktoratą Wikileaks neužsuks, tiesiog tai lieka tikėtis. Taigi visas bendravimas e, vyks e, išlaikant paslapti. Žinoma, kai jūs kalbate te, kalbame apie individualias bendrovės, tai būtina saugoti paslapti, kai mes prašome iš jų pateikti duomenys. Na, o dėl esmės, aš, aš tikrai pritariu jūsų susirūpinimui. Yra naujos paslaugos, labai naudingos paslaugos, kurios suteikia mums daugybę galimybių, bet kaip Google atveju tai jų rinkos dalis naršyklių, e, e, naršyklių e, versle sudaro 90 procentų tiek Europoje, tiek jungtinėse valstijose. Dėkuoju. Ponas Langen, prašau. Ja, dank. Ačiū. Pane komisijos nariai, pirmiausia, norėčiau pateikti Jums komplementą po. Pa to penkerių metų konkurencinės politikos, kuri buvo ypač plačiai nušviečiama e, žiniasklaidoje ir apie ją buvo triubijama žiniasklaidoje, jūs pagaliau ėmėtės esminės konkurencijos politikos. Ir e, visų geriausia tokia politika vykdoma yra, kada komisijos nariai gali ramiai ir nuosekliai vykdyti savo pareigas ir daryti atitinkamus konkrečius veiksmus. Finansinė parama finansų sektoriui, ši tema man yra svarbi. Aš priminsiu, kad kai ponė Krius dar buvo komis, komisijos narė, užtrukdavo iki paros laiko, kol e, finansinė e, parama buvo e, buvo suteikiama, pavyzdžiui, Beniliuks valstybių bankams. Ir man labai įdomu, kaip yra, pavyzdžiui, su West LB banko byla. Mm, čia mes turime sudėtingesnę bylą negu tiesiog tai paprastas restruktūrizavimas. Žinau, kad e, e, jūsų generalinio direktoratų lygmenių yra svarstoma galimybė restruktūrizuoti Vokietijos e, bankų sistemą. Ir man labai įdomu būtų sužinoti, kaip jūs vertinate banko Vest LB gelbėjimo planą. Čia jums nebūtina išduoti visų paslapčių, tačiau norėčiau sužinoti jūsų nuomonę ir kaip atrod, vertinate e, finansinės paramos teikimą apskritai finansinių rinkų stabilizavimo e, srityje. Dėkuoju, ponas Lenkinai. Kaip mes elgiamės su Landesbanken? Šiuo metu yra trys atvejai, trys e, e, restruktūrizavimo planai dėl Landens banko, šiuo metu dėl jų deramasi. E, dar nelikrus esant komisijos nare su Baden-Württemberg Landes banku buvo sutarta dėl restruktūrizavimo plano. Ir šiuo metu dar dėl trijų atvejų yra dar e, derinamis e, e, dėl West LB, Nord LB ir Bayern LB. Negaliu nuspėti, kada darybos baigsis, tačiau šitie visi trys atvejai yra skirtingi Mm, nors e, yra bendrų principų, tačiau visi šie atvejai yra skirtingi. Praeitą savaitę lankiausi Hamburgė, susitikau su e, e, Landesbanko atstovais ir Šlegvig-Holstein žemės atstovais ir aptarėme šią konkrečią situaciją Taip pat ar esu susitikęs su Bavarijos žemės vadovybė, e, kad aptartume Bayern LB restruktūrizavimą. Tai yra sunkios darybos, tikiuosi, kad mums pavyks sukurti restruktūrizavimo planą, kuris e, e, leis užtikrinti tas garantijas, kurių mes reikalaujame kad e, tie bankai neiškreips konkurencijos sąlygų e, ir pinigai, vieš, viešieji finansai e, bus panaudoti taip, kaip, kam jie yra skirti. Aš tikiuosi, kad šios darybos mums pavyks tiek su Bavarijos e, e, žemės e, vyriausybė, tiek su visos Vokietijos vyriausybė. Praeitų metų gegužės mėnesių buvo priimtas nutarimas dėl nelikvidaus turto sudarančio 77 milijardus eurų pagal mūsų paskaičiavimus. Ir E, tam tikslui buvo panaudota papildoma 3,4 milijardų valstybės e, pagalba. E, tačiau reikalingas papildomas rekstruktūrizavimas, tačiau negavome restruktūrizacijos plano, kas reikalinga, kad kompensuotume šią valstybės pagalbą. E, čia buvo e, įtraukti visų lygių aukščiausiai valdantis asmenys, e, kurie pasiryžo iki vasario 15 dienos pateikti restruktūrizacijos planą ir perduoti jį Vokietijos vyriausybei Ir aš tikiuosi, kad e, pateikus šį restruktūrizacijos planą bus pasiektas susitarimas. E, turime situaciją e, su tokiu tokia, kad mes kalbame apie konkrečias institucijas su ypatingomis sąlygomis, o ne kalbame apie visus, visą sektorių. E, kadangi šie e, bankai, e, šis bankas skirtingose žemėse taiko skirtingus verslo modelius. Thank you, Filip. Dėkuoju, prašau, Filipai. Bonjour, uh... Ačiū. Norėčiau pateikti klausimų dėl kitų sektorių. Jūs jau kalbėjote apie savo planus kitiems metams, dėl finansų sektorių, sektoriaus. Jūs pats sakėte, kad e, krizės pasiekmes patyrusiam finansų sektoriui 2011 metais e, bus pateikta ataskaita dėl tos krizės padarinių ir dėl teikiamos paramos. E, gelbėjimo planų. Ir aš tikiuosi, kad e, e, bus kalbama ne tik tai apie tai, kokią paramą teikia valstybės iš savo išdų, iš savo biudžetų, bet ir ką bankai savo ruoštų, kaip jie, kaip, kaip jie sumokėjo savo skolas. Man labai įdomus būtų visas tas paramos ciklas. O žvelgiant į ateitį, turiu pasakyti, kad kai kalbame apie konkurencijos politiką, finansų sektorius čia labai svarbus veiksnys. Dėl krizės šis sektorius dar labiau konsolidavosi ir kai kurios institucijos, kai, finansų, kai kurios finansų institucijos e, tapo dar stambesnės Ir taip įvyko iš dalies dėl e, naujų priimtų įstatymų. Ir e, taip tarsi yra sukūriamas e, valstybėse narėse vidinės rinkos, nuosavos rinkos, kuriuose ypač konsoliduojama finansų sritis. Kaip Jūs vertinate tokią situaciją ir Jūsų kolega Banie taip pat turi savo pasvarstymų šią temą. Taigi, kokios priemonės galėtų padėti išspręsti pernelyg didelių bankų kūrimosi e, problemą, kad būtų užkirstas kelias tolesniem bank, bankų bankrotams. Kitas klausimas susijęs su konkurencija. Tai yra labai sudėtingas rytis finansų sektorius e, konkuruoja su kitais e, e, sektoriais, ūkio sektoriais ir finansų sektoriaus pozicija yra tokia, kad dar šiais laikais būtent finansų sektoriaus, sektoriaus subjektai gali gauti daug didesnį pelną negu bet kokia, pažiūrėjau, gamybos pramonės rytis. Tad finansų e, pramonė, finansų sektorius čia yra iš tiesų dar labai pelningas rytis, e, e, kuri nori atsikratyti tam tikrų šakų, kurios nėra pelningos. Kai būtų galima padėti tom, tokį, to, tokių pat pelnų siekti ir taip pat pelningai dirbti kitoms, kitiems sektoriams. Dėkoju. Dėkoju už Jūsų klausimus tie pranešimai, apie kuriuos jūs kalbėjote, aš tikiuosi, kad e, jie bus pateikti, ar tai yra ataskaitos greičiau, jos bus pateiktos dar iki birželio pabaigos, tačiau negaliu pasakyti tikslios datos kol kas. Galbūt tai vyks jau sausio mėnesį, na, negaliu pasakyti tiksliai. Žinoma, mes ištirsime visus aspektus ir naudos gavėjus, kokiamis sąlygomis kompensacijos buvo išmokėtos, kokios, kaip mes iš to galėtume pasimokyti. kiek veiksmingai buvo pasinaudota valstybės parama. Valstybės narės tie subjektai, kurie toliau e, valdė, toliau kreipė tuos pinigų srautus, o mes prižiūrėjome, kad visos visų nuostatų ir taisyklių būtų laikomasi. Tačiau tokia veiksminga analizė, ta analizė gali būti veiksminga tik tai gavus pakankamai išsame informaciją iš valstybių narių, o valstybės narė savo ruoštų turi atlikti analizę analizuodamas galbūt ne tik tai valstybės paramos aspektą siaurąją prasme, bet ir platesnį kontekstą. Dėl mm, ekonominės veiklos. Iš tiesų, bankų veikla e, tampa vis labiau reguliuojama ir kai kurie sprendimai buvo priimti dar prieš krizę, tam tikros finansų veiklos rytis buvo dereguliuojamos, pavyzdžiui, tos rytis, kurios susijusios su MIFID nuostatomis, o kai kuriais atvejais vis dėlto tenka konstatuoti, kad finansų veikla, finansinė veikla konsoliduojasi. Mm, tai yra veikla, kurią vykdo bankai, E, tačiau jį, ta veikla nėra reguliuojama e, su bankų veikla susijusių įstatymų ar teisinių nuostatų. Ekspertai sako, kad netilimoje ateityje e, bus vykdoma veikla ne bankų sektoriuje, kurią vis dėlto reikės prižiūrėti ir analizuoti, kaip teisės įstatymų kurie, kūrimo institucija ir kaip e, konkurencijos priežiūros institucija. Na, aš nesakau, kad mes čia imsimės daryti kažkokį platų tyrimą ar e, nagrinėsime konkrečius atvejus, tačiau šis rytis iš tiesų yra labai svarbi ir ją būtina kreipti nemažą dėmesį. Jūs taip pat minėjote kitą aspektą, tai yra konkurencija dėl kapitalo. Konkurencija iš esmės yra labai geras dalykas, kai ji yra e, siekiant e, e, paskirstyti kapitalo srautus rinkoje, tai yra gerai. Tačiau klausimas kyla, kas pasisavina didžiąją to kapitalo dalį, pritraukia to kapitalo didžiąją dalį lyginant Europos ir Amerikos finansų sistemas, galime konstatuoti, kad e, anglosaksiškame pasaulyje, taip pat jungtinėse valstijose visų pirma, trys ketvirtadaliai viso įmonių finansavimo vyksta per kapitalo rinkas, o Europoje, ypač kontinentinėje Europoje, ta, ta, dalis sudaro, ta, ta dalis sudaro tik 25 e, procentus, 3 ketvirtadaliai vyksta per bankų sistemą. Kaip, tos, kaip to kapitalo paskirstimas vyktų ateityje, na, žvelgiant į visas tendencijas, bankų restruktūrizacijos tendencijas, e, direktyvos dėl kapitalų e, reikalavimo mes galime manyti, kad kontinentinėje Europoje didžioji finansų e, veiklos, įmonių finansų veiklos dalis pradės koncentruotis į kapitalo rinkas. Ir nefinansinės veiklos kapitalizacijos dalis iš tiesų didės. Ir tai yra nebloga tendencija, nes kol kas mes esame pernelyg stipriai priklausomi nuo e, bankų kreditų. Tačiau kyla klausimas, e, kaip bus geriausia pritraukti tą kapitalą, kas tuo konkrečiai užsijims, kas tai darys geriausiai, kam tai geriausiai pavyks daryti, ar tai bus Europos įmonės. Aš manyčiau, kad būtent joms turėtų būti teigiama prerogatyva. Dėkoju. Veikia. Esu tikra, kad uh, jūs sutinkate, jog komisija parlamentas turėtų rodyti gerą pavyzdį, kovojant už konkurencingumo skatinimą. <clears throat> Deja, dažnai tas konkurencingumas nėra pakankamas, panas Lamers. Aš dirbame pramonės komitete, ten svarstame automobilių pramonės emisijos tikslus ir galime konstatuoti, kad dėl mūsų primų teisės aktų gamintams yra labai sudėtinga konkuruoti. Ir noriu jūsų paklausti, kaip galima būtų to išvengti ateityje, ar galėtume tikėtis jūsų paramos, kad jūs nešite konkurencijos skatinimo vėliavą komisijos kolegijoje. Sakymas jūsų klausimą yra savai suprantama. Aš pasisakau už konkurencingumo skatinimą ir mano pagrindinis prioritetas yra siekti tikinti kolegas komisijos kolegijoje, kad e, visose sprendimuose turėtume vadovautis konkurencingumo principais, taisyklėmis, prioritetais, tačiau jūs esate įstatymų leidžiamoji institucija, jūs turite atitinkamas galės Jeigu koks nors mūsų pasiūlymas neatitinka šimtų procentų jūsų e, įsitikinimų susijusių su konkurencingumo skatinimu, tai galite imtis atitinkamą iniciatyvą. E, pirmininkė, ačiū. Entolin. Ačiū labai. Komisijos narys minėjo įvairias temas, aš norėčiau tik tai vieną jų išskirti. Man įdomus vienas klausimas susijęs su privačiais sprendimais, kurie turėtų būti veiksmingi, nuseklus. Taip pat mes norime veikti laiku, Norėčiau žinoti, koks šia prasme yra jūsų tvarkaraštis. Taip pat yra dar vienas aspektas, kuris buvo minėtas, komisijos narys Monti minėjo apie pranešimą susijusi su negarbinga konkurencija. Aišku, tenai kalbame apie mokesčių politiką, kitas rytis, tačiau mums svarbi yra konkurencija. Jeigu palūkanų normos bus labai aukštos, tai e, jos darys įtaką konkurencingumui. Taigi kyla klausimas. Šiuo metu bandome valstybėse narise konsoliduoti mokesčių politiką, tačiau veikia ir internetinė rinka, kur galima, kurią galima koncentruoti daug paslaugų už mažas palūkanas. Klausimas kyla, ar konkurencingumo politikos principų nereiktų ir šioje srityje taikyti. Dėl tvarkaraščio pirmiausiai. susijusiu su privačiais veiksmais. Puikiai žinote, kad komisijoje pirmiausia reikia susitarti dėl elgesio principų dėl kolektyvinių veiksmų siekiant apsaugoti vartotojus, aplinką ir taip toliau. Nes jeigu neturėsime e, bendro vaizdo bendros vizijos apie tai, kaip turėtume elgtis su kolektyvinėmis priemonėmis, kolektyviniais ieškiniais, tai priimsime tik tai principinius sprendimus, tačiau nepasieksime pažangos. Taigi pirmiausia, mums reikia susitarti komisijos viduje, jau esame nemažai pažengę į priekį, vyksta viešosios konsultacijos, po to suformuoluotas bus skirtingos pozicijos, kurios turėtų mus inspiruoti rengiant bendrąją poziciją, kada ji bus parengta priklauso ne tik nuo manęs, bet ir nuo kitų 26 kolegų komisijos narių. Pasibaigus viešosioms konsultacijoms ir parengus bendrąją poziciją, manau, kad neturėtų kilti didesnių techninio pobūdžio problemų rengiant galutinį direktyvos projektą, tačiau terminų dabar negaliu jums pasakyti tikslių, nes jie priklauso ne nuo manęs, nuo mano valios, nuo mano tarnybų pastangų, tačiau taip pat ir nuo kolegų, su kuriais bendradarbiauju, taip pat ir nuo parlamento Antra tema - nesažininga konkurencija mokesčių srityje yra labai svarbi, tai yra svarbus rinkų elementas, kartais jo įtaka didesnė, kartais mažesnė, e, gali įtakoti investicijų aplinką atskiriuose regionuose, kuomet pritraukiama daugiau įmonių, paslaugų į atskirus mūsų bendrosios rinkos regionus, tačiau reikia nepamiršti dviejų dalykų. <clears throat> Komisija ir parlamentas turi juos atsižvelgti. Pirmasis aspektas susijęs su mūsų teismų praktika, kuri galioja e, jau daugelį metų. Konkurencija arba konkurencingumo, konkurencijos pažeidimo mokesčių srityje turi būti tyriami valstybėse narise ir čia mes negalime vadovautis selektyviu požiūriu. Savai suprantama, turime sukurti piliečiams vienodas sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje. Ir be harmonizuotų, suderintų įstatymų yra ir tam tikrų mokestinių šimčių, kurios veikia ir valstybės tarpusavyje konkuruoja, taip pat gali pasinaudoti jos veto teisę, kuri yra įtvirtinta sutartyje, nes sprendimai taryboje susijęs su mokesčių politika priimami vienbalsiai. Manau, kad čia mes laikomės tos pačios nuomonės dėl balsavimo procedūros, e, vienbalsiai priimamų sprendimų, tačiau to, tokios yra sutarties nuostatos. Pasklins pirmininkė, man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs patikrinate susijungus tam tikroms įmonėms, kad e, joms susijungus ne susiformuos, neatsiras monopolinės struktūros, kaip sistemiškai jūs analizuojate konkrečius atvejus ir kokiu priemonių imatės. Turiu konkretų pavyzdį. Žiniausiai iš Frankfurto į Briuselį atskrendu lėktuvu. Prieš pusantrų metų tarpusavėje čia konkuravo Brussels Airways ir Lufthansa. Ir matėme, kad jos konkuruoja e, žvelgdami į bilietų kainas, po to, kai Lufthansa nupirko Briuselio oro linijas, kainos bilietų pakilo 50 procentus, e, paslaugų kokybė nepagerėjo ir aš manau, kad čia yra e, naudojamasi labai akivaizdžiai monopolinė padėtimi. Šiame maršrute skrydžių iš Frankfurto į Briuselį, nežinau, ar komisija tai atkreipė dėmesį, ir aš jūs paraginčiau įsigilinti į šį specifinį atvejį. Antras pastebėjimas susijęs su elektros energijos rinka, kuri buvo kabutėse liberalizuota. Dabar e, mes e, matome, pastebime tokią kainų raidą, kuri anksčiau pasitaikė telekomunikacijų paslaugų srityje, kad kainos kildavo bent jau Vokietijoje metų pabaigoje e, namūkiai gauna laiškus, kuriuose yra vienoda informacija. Nuo sausio pirmos esame priversti pakelti savo kainas ir dažniausiai ne vienu ar dviem procentais, o didesnėmis sumomis. Aš manau, kad e, šioje srityje vyrauja oligopolinė sistema, kuri taip pat naudojasi rinkos padėtimi tam, kad e, užsidirbtų didesnį pelną. Taigi norėčiau išgirsti komisijos nario nuomonę apie tai. Brussels, Frankfurto, Frankfurt. E, Dėkuoju, ponas Klimt. E, šiame maršrute aš keletą kartų per mėnesį šiuo maršrutu anksčiau skraitydavom. E, Dėku už pakvietimą ir aš tikiuosi ateityje dar skraidysiu. Taip, aš tikrai e, to norėčiau. Nežinau, ar jūs norite pateikti formalų skundą ar kaip, bet. Na, o dėl energetikos, kaip e, įžanginėje kalboje sakiau, Mes 2007 metais sektoriaus apklausimą pradėjome, gavome įvairių idėjų. Kai kurie e, reglamentai, kurie buvo pateikti komisijos, pažiūrėjau, energetikos hartija, buvo pagristi šio e, klausimo rezultatais. Ir mes kaip konkurencijos e, e, žinybą taip pat grindžiame nemažai savo sprendimų e, šiomis išvadomis. Mes dirbame su nemažai atvejų, pavyzdžiui, šiuo metu analizuojame elektros energijos tarifus Taip pat dirbame su dujų rinka, elektros rinka. Taigi dirbame, turime nemažai darbo. Esame prieėmę sprendimų, kad atvertume rinkas, kad panaikintume įėjimo į rinkas e, trikdžius e, ir e, panaikintume monopolinės pozicijas. Tačiau energetikos kainos priklauso ne vieno konkurencinių dalykų, yra ir kitų veiksnių, kurie daro įtaką energetikos kainoms. E, aš minėjau keturis e, sektorius e, - informacinės technologijas, antimonopolinis sektorius, mokėjimų sektorius E, e, kredito ir debito kartelių atvejais, taip pat Google atvejais, telekomų sektorius. Ir aš, žinoma, galėjau minėti ir daugelį kitų sektorių, taip pat ir energetikos sektorių. Kadangi energetikos sektorius yra labai svarbus, mes dirbame išsijuose ir toliau taip darysime. Ir jeigu reiks, e, aš paprašysiu ekonomikos komiteto ir parlamento E, paramos, nes jūs puikiai žinote, kad yra sąveika tarp privačių interesų ir visuomenės spaudimo. Ir šis sektorius nėra pats mm, lengviausias sektorius konkurencinių požiūrių. Taigi mes tikrai čia dirbame išsijuose. Dėkoju komisijos e, nariai. Aš pati įsirašiau į, į, į klausiančiųjų sąrašą ir ponas Langenas dar norėtų užduoti klausimą. E, mane nustebino šiek tiek apie, e, kai jūs kalbėjote apie procesus. Ir man malonu girdėti, kai jūs sakote, kad jūs kovosite už bendrovių teisės. E, kad jų teisės būtų e, gerbiamos. Galbūt e, mes galbūt ne su visais pavyzdžiais esame susipažinę ir žinome, jaučiame tam tikrą pasipiktinimą, kai bendrovė kokią nors realizuoja savo apeliacinę e, teisę. E, kadangi kalbame e, apie Elgesio kodeksą, tai ar jūs neketinate labiau atskirti šių funkcijų, e, nes kartais komisiją galima apkaltinti, kad jis yra ir tyrėjas, ir teisėjas. Na, kaip žinote, esu pasiryžęs pagerinti mūsų procedūras. Kiekvieną kartą, kai gaunu informacijos, e, kad įmanoma kažką tai pagerinti ir esu pasiryžęs tai daryti ir kaip minėjau, 2011 metais esame pasiryžę paskelbti pažangėją praktiką, surenkti viešuosius klausimus e, su visomis suinteresuotomis šalimis ir pasistengsime pagerinti skaidrumą e, šalių e, teisės. Mes paskyrėme naują e, pareigūną, labai kompetentingą e, darbuotoją. Ir aš tikiuosi, kad mes esame atviri ir demonstruojame savo atvirumą uh, E, gerinant procesus. Tačiau per šios dešimt mėnesį ir e, e, nekartą dar kartuosiu, aš negaliu pakeisti sistemos. Mūsų sistema, administracinė sistema yra, yra neblogesnė už kitas sistemas. Manau, jinai iš vis yra geriausia. Galbūt visi mano, kad jų sistemos yra geriausios, tačiau e, nuoširdžiai pasakysiu, e, Mes neturime jokių priežasčių mm, siekti pakeisti savo sistemos e, ramščius. E, tačiau, e, kalbant apie atskirimą, kom, konkurencijos generalinio direktorato istorija byloja, kad ankstesnės sistemos nebuvo tokios E, palankios. Svarbiausia, kaip ta sistema veikia, kaip mes dirbame atvirai ir kaip mes palaikome ryšius su suinteresuotomis e, šalimis, kaip keičiamės informaciją. Ir aš manau, kad ši sistema yra e, pakankamai gerai, gera. Ir mūsų sistema atitinka visus reikalavimus, kuriuos galima kelti bet kokiam geram procesui. Atleiskite, aš e, šimtų e, procentų e, nesu anglosaksas, esu tiesiog kontinentinės mąstysenos mišinys. Pone komisijos nary, aš padrasintas jūsų žodžių kolegos Klints adresu norėčiau Mm, pra, jums priminti, kad jums buvo kolegos Brantner pateiktas prane, raštas, e, kur yra kalbama apie koncesijos teikimą ir e, finansinę paramą. E, būtent šį konkretų atvejį norėčiau, kad jūs šiek tiek išviestumėte ir apie jį pakalbėtumėte. Dėkoju. Langen, I, I got... Atleiskite, ponas Langenai, aš nelabai išgirdau jūsų klausimą. Taigi yra tokia byla, e, toks atvejis Vokietijoje Nürburgo žiedas vadinamasis, kur buvo didelis investicijos atliktos, e, kur e, mūsų viena federalinė žemė pateikė atitinkamą paramos paraišką ir buvo, buvo suteiktos subsidijos koncesijos suteikimui, tačiau tai, tai kvepia konkurencijos iškraipimu ir aš norėčiau, kad jūs šį atvejį apie jį pakalbėtumėte. Jeigu galima šį klausimą pateikite raštu. Taigi, e, manau, mes ir užbaigsime mūsų nuomosių, nuomonių keitimosi sesiją. Norėčiau padėkoti Jums taip pat už e, labai naudingą dokumentą, kurį Jūs e, padalinote. Tai yra Jūsų kalbos konspektas. Dėkuoju Jums. Galite paploti. We just got a couple of minutes. Uh... Turime porą minučių ir tada pereisime prie kito darbo tvarkės punkto, palauksime pono Trišė. Right, everybody, if you could take your seats, then that can... Paprašyčiau visų e, susėsti, kad galėtume daugiau dėmesio skirti mūsų dialogui. Taigi norėčiau pasveikinti Europos centrinio banko pirmininką Žanklo Trišė. 27 rugsėjo mes jau keitėmės e, nuomonėmis E, tačiau kitas pasikeitimas bus tik tai e, kovo mėnesį. Taigi e, įprastiniu formatu dirbsime. Visų pirma bus pono trišė pristatymas, o tada pereisime prie klausimų ir atsakymo valandėlės. Ir jeigu pavyks, tai dirbsime vienas klausimas, vienas atsakymas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Nuo paskutinio mūsų susitikimo rugsėjo mėnesio ES e, valstybių e, vyriausybės pademonstravo didelį ryštą kovojant e, su ekonominės krizės padariniais ir Airijos e, e, vyriausybė e, įgyvendino sėkmingas diskusijas su ES institucijomis ir tarptautiniu valiutos fondu. Tai atsižvelgdamas norėčiau atkreipti dėmesį į dvi temas. Tai yra bendroji eurozonos ekonominė padėtis ir planuojamos naujos ekonominės politikos sąlygos Europos Sąjungai ir ypač eurozonai. Taigi žinau, kad jūsų komitetui Šie klausimai yra ypatingai svarbus, taigi dabar daugiausiai kalbėsiu apie finansinį reglamentą. Recent surveys and data releases have generally confirmed our view of. Paskutinės mūsų tyrimų duomenys liudyje, kad eurozonos valstybės atsigauna, infliacija sudaro maždaug 1,9 procentus ir kadangi nėra spaudimo nei dėl infliacijos, nei dėl defliacijos, mes manome, kad artimiausių laikų infliacija neviršys 2 procentų. Mūsų atliekama stebėsena jos rezultatai patvirtina, kad e, per pastarosius metus nefinansinių e, nefinansinė veikloje aktyvių įmonių darbuotojų atlyginimai jų kreivė išlieka teigiama. Turiu taip pat e, pasakyti, kad po dviejų dienų, kitą, tai yra ketvirtadienį vyks e, Europos centrinio banko e, valdytojų tarybos posėdis. Ir negaliu pasakyti, kokie bus per tą posėdį priimami sprendimai, tačiau jie atitiks mūsų įgaliojimus, kurie yra numatyti sutartyje. Grįžtant prie užduotų klausimų, norėčiau tarti keletą žodžių e, dėl valiutų keitimo kursų raidos. Mums tikrai nereikia jokių valiutų kursų, karų, mums reikia užtikrinti stabilumą, bendradarbiavimą. Daugiausiai dėmesio turime skirti tarpusio santykiams tarp išsivyščiusių e, valstybių valiutų, tokių kaip doleris, euras, jena, svaras, sterlingas, Kanados doleris ir taip toliau. Šių kursų sviravimas sviravo nuo Bretton Woods sistemos sužlugimo 2007 metais, todėl mes manome, kad e, keitimo kursų svyravimai turės neigiamus įtakos ekonomikos ir finansų stabilumui. Kitas svarbus klausimas yra kylančios ekonomikos šalis, kurios turi e, valiutos perviršius. E, taip pat nelabai ne, ne lankščiai elgėsi, todėl buvo priimti atitinkami susitarimai G20 dėl valiutų kursų svyravimo, e, konvertuojamų ir nekonvertuojamų valiutų tarpusavio keitimo kurso, tam, kad būtų labiau atsižvelgta į tarptautinės bendruomenės interesus. Kalbant e, apie ekonomikos valdysenos reformą, galiu pasakyti, kad ECB atsakinga yra už pinigų politiką ekonomikos ir pinigų sąjungoje, tačiau mes taip pat turime atsižvelgti ir į ekonominius aspektus, tai yra ekonomikos valdysena. Šiems klausimams jums daugiausiai dėmesio skiriate. Aš turiu galimybę parlamento plenarnėje sesijoje atkreipti dėmesį į tai, kad komisija ketina pateikti pasiūlymą, kaip pagerinti uh, ekonominės ir pinigų politikos priežiūros sistemą eurozonos valstybėse. Vis dėlto galiu pasakyti, kad šie pasiūlymai nėra pakankamai drąsūs tam, kad tinkamai būtų sustiprinta ekonomikos ir pinigų sąjunga, kad ji galėtų geriau veikti. Ekonomikos sąjungos geresnis veikimas yra labai svarbus ilgalaikiam stabilumui, e, geroviai ir eurozonos ekonominiai raidai. Taryba ir parlamentas neseniai pradėjo teisėjų kuros darbą. Ir dabar norėčiau e, keltą žodžių tarti apie teikiamus e, teisės aktų pasiūlymus. Komisija e, teikimo pasiūlymą eina teisinga likme daugelį sričių mes e, pritarėme principui, kad reikia taikyti neiškai fiskalinę politiką, siekiant užtikrinti ūkio augimą, tačiau, kad būtų gyvendintas ir e, pasiteltas šis požiūris, reikia tam tikrų detalių. Nepamiršti, kalbant apie inovacijas ir e, skolos kriterijų operacionalumą, remiantis tam tikrais statistiniais duomenimis mes šį požiūrį ir jo taikymą palaikome, tačiau siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi priimtų nuostatų, labai svarbu, kad e, kišimosi galimybės būtų apribotos iki minimumo dėl teisės aktų įgyvenimo priemonių ir sankcijų taikymo Komisijai išlieka atitinkama pasiūlymo teisė. Nepaisant to, Europos centrinis bankas e, pareiškė susirūpinimą dėl nuostatų, pagal kurias atskiroms valstybėms narėms dėl speci, specifinio ekonominių situacijų galima netaikyti tam tikrų sankcijų, tokios galimybės e, palieka nemažai piknaudžiavimo erdvės. Taip pat ECB e pareiškė dviejonės dėl išskirtinių nuostatų taikymo bendro pobūdžio ekonomikos nuosmokio laikotarpiu reiktų iš anksto <clears throat> tokias sąlygas apibrėžti. Mums reikia stiprinti e, kontrolės nepriklausomumą, stiprinti, e, greičiau taikyti komisijos vidaus procedūras ir numatyti atitinkamą ekspertų instituciją, kuri veiktų ES e, lygmenių ir stebėtų, kaip yra įgyvendinama atitinkama politika ir kontroliuotų šį gyvenimą. Komisijos pasiūlymą tam nėra skirima pakankamai dėmesio. Galiausiai papiniai įsipareigojimai reiškia ir nacionalinius įsipareigojimus ir E, jie turės atitikti nacionalinės finansinės sistemos priežiūros sąlygas. Todėl e, aš manau, kad numatyti reikalavimai yra visiškai minimalūs. Direktyva galėtų būti platesnių užmojų, įvertinant ir prižiūrint fiskalinę politiką ir perkeliant jos nuostatas į nacionalinę teisę. Dabar norėčiau grįžti prie makroekonominių uh, disbalanso ir makroekonominės priežiūros sistemos, kuri yra numatyta ES ir eurozonai. Būtina sukurti naujus mechanizmus, kurie užtikrintų makroekonominį stabilumą ir e, būtų galima apibrėžti makroekonominius disbalansus, atsižvelgiant į valstybių narių specifinę situaciją, konkurencingumo praradimą ir einamosios sąskaitos deficitą. E, disbalanso specifinis pobūdis privalo būti identifikuotas, priešingų atveju bet kokios diskusijos bus beprasmės. Toliau procedūros turėtų užtikrinti sąsajas su e, pasiekiamais rezultatais pagal tam tikrus kriterijus, e, e, kurių laikymasi nustato komisijos atitinkami pareigūnai bendradarbiavimus valstybių narių institucijomis, sankcijų peržiūra ir makroekonominės priežiūros <clears throat> procedūros turėtų būti pasitelktos, jeigu e, valstybės narės e, nesilaiko atitinkamų taisyklių ir reikalavimų. Taip pat, e, jeigu sankcijos bus sumažintos, tai egzistuoja rizika, kad pažeidimai pasikartos ir mūsų nuomonė tai gali ypač dažnai pasitaikyti ekonomikos nuosmukio laikotarpiu nu, kad Europos parlamentas e, turėtų laiku patvirtinti šį teisės aktų paketą, siekiant tiek fiskalinės konsolidacijos, tiek e, siekiant pašalinti e, makroekonominį disbalansą bei jį stebėti ypač eurozonos valstybėse. Pabaigai keltą žodžių dėl pastarį sekmadienį euro grupės paminėto stabilizavimo mechanizmo spalio 28 dieną paragino valstybės narės e, apibriežti savo poziciją <clears throat> tam, kad būtų išvengta dviprasmiškumų investuotojų ir rinkų atžvilgių ir siekiant, kad eurozonos valstybės visiškai atitiktų Tartautinio valiutos fondo politiką ir praktiką, sitraukiant privatų sektorių, todėl e, šios vyriausybių pozicijų, šių vyriausybių pozicijų apibrėžimas būtų naudingas. Dėl e, finansų sektoriaus čia pasiekta nemažai pažangos po to, kai buvo patvirtinta paskutinė darbo tvarkė G20 vadovai, ministrai ir e, institucijų pareigūnai prisėmė šį mėnesį atitinkamus įsipareigojimus vykdyti reformos, kurios yra labai svarbios siekiant stiprinti finansų sistemų atsparumą. Norėčiau šiame kontekste pabrėžti tris aspektus. Pirmiausiai, naujasi, nauja Bazelio 3 sistema turėtų būti kertinis finansų reformos akmuo, siekiant e, gauti maksimalę naudą iš šios reformos privalome taikyti tarptautinių lygmenių, kaip manoma, didesnį reformos nuostatų įgyvendinimą. Taip pat yra labai svarbu, kad procesai vyktų nusekliai ir atitiktų Bazelio 3 nuostatas ypatingai per perinamą laikotarpį, kalbant apie alternatyvių investicinių fondų e, valdymo direktyvą, norėčiau pabrėžti, kaip svarbu ES ir JAV e, sukurti atitinkamas struktūras, kad būtų užtikrintos tarptautiniu mastu vienodos veiklos sąlygos Šiuo metu yra pateiktos tarptautiniu mastu ir ES lygmenių atitinkamos iniciatyvos. Svarbu užtikrinti, kad bendras poveikis būtų teigiamas ir nesutrukdytų atsigauti ekonomikai. Europos bankų priežiūros sistema pradės veikti nuo 2011 sausio 1 dienos. Rengiamės sklandžiam E SRB sisteminės rizikos analizės ir <clears throat> domenų pasikeitimo sistemos veikimui. Tikiuosi, kad ESRB e, susilauks ir atitinkamos parlamento paramos ir e, sustiprins tiek europinių, tiek nacionalinių institucijų svarbą, siekiant užtikrinti eurozonos sistemos stabilumą. Dėkuoju uždėmesi. Um... Dėkuoju. Primenu komiteto nariams, kad yra iš anksto numatyta, kas užduos klausimus. Dabar pradėsime nuo EPP ir Jean-Paul Gozės. Prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone banko pirmininkė, aš suprantu, kad šiuo metu nėra paprasta atsakyti kai kurios klausimus dėl akivaizdžių priežasčių, kadangi tai turėtų poveikio finansų rinkoms. Dėl to, apsimesdamas, kad nieko nėra, norėčiau vis dėlto išdrysti užduoti tris klausimus, kurie svarbus ir mano, e, ir piliečiams. Pirmiausia, noriu klausimo į domina, dominuojančios pozicijos eurozonoje um, baiminimasi, ar tai yra tabų klausimas, taip pat koks yra ECB, e, kokia ECB pozicija dėl pozicijos dėl e, produktivumo ir konkurencijos e, tarp valstybių narių. Uh, Taigi aš norėčiau, kad jūs atsakytumėte į šios klausimus. Dėkoju. Jūs turite teisę svajoti. Na, aš sakyčiau, atsakyčiau taip į jūsų klausimus. Mes, kaip jūs, ko gero, nekartą konstatuoti galėjote, patys rengiame susitikimus kasmet po šešis kartus ir visuomet rodime, kad stabilumo ir augimo paktas ir stebėsena priežiūra yra esminiai Europos ekonomikos ir pinigų sąjungos principai, veikimo principai. Mes be abejo pirmiausia esame atsakingi už pinigų sąjungą. Eurozonoje mes turime grįsti savo sprendimus vyriausybių sprendimais, eurozonos vyriausybių sprendimais. Iki 2004 metų mes priėmėme sprendimą e, Mm, laikytis augimo ir stabilu, stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Ir nuo 2004 metų kai kurios valstybės narės sengiasi tokių nuostatų išvengti mm, ir netaip griežtai jų laikėsi, ypač tai pasakytina apie stambesias valstybės narės ir tai buvo didelė klaida. Mes darėme viską ir komisija dėjo visas pastangas, kad, e, taip, kad situacija būtų ištaisyta. Buvo net kreiptas į Europos teisingumo teismą, kuris priėmė ne vieną sprendimą šioje srityje. Na, bet matote, kad situacija tikrai buvo labai sudėtinga. Mes nuolat kartojome. Ir pats asmeniškai nuolat sakiau valdytojų e, taryboje, kad mums tikrai kelia didžiulį susirūpinimą 2005 metais, kai naujasis paktas įsigaliojo. Taigi kelia susirūpinimą tai, kad valstybės narės nesilaiko tų e, nuostatų ir reikia stiprinti stebėseną. Būtent to mes ir norime. Praėjo jau nemažai laiko ir nelabai suprantama, kodėl valstybės narės laikėsi tokios pozicijos, kokios laikėsi. Tikrai reikia e, griežtai prižiūrėti e, konkurencingumo, e, e kaip laikomasi konkurencijos tarp valstybių narių e, įvairiose srityse, ypač e, kalbame apie eurozonas šalis. Vyriausybės, bent jau man susidarė toks įspūdis, žinojo, kokie situje, situacijoje yra. Ir dabar jos imasi priemonių, e, priima sprendimus, kurie jų manimų yra tinkami ir stebėtojų galbūt nepakankamai vertinami. Aš jau sakiau, kad manau, jog iš tiesų e, mūsų stebėtojai e, nepakankamai vertina vyriausybių pasiryžimą laikytis taisyklių, tiek 27 e, tarybos pasiryžimą, tiek Eurozonos valstybių e, narių tarybos pasiryžimą. Aš. Man susidaro įspūdis, kad stebėtojams e, yra sunku, tiesiog sudėtinga suprasti sprendimų prieimimo mechanizmus Europos Sąjungoje. Na, bet tokia yra realybė. Ir Be abejo, vis tiek tai nereiškia, jog mes kažkaip kvestionuojame ar įmame abejoti eurozonos e, stabilumo būtinybę. Tas pats pasakytina ir apie e, privataus sektoriaus įtraukimo klausimą. Aš ir pats esu sakęs, kad yra labai svarbu išsiaiškinti padėtį. Ir tą galėjome padaryti praėjusį savaitgalį tas taisyklės, kurios egzistuoja e, globaliame lygmenyje, e, yra priimtinos Ir ES valstybės būtent tai ir supranta, jos suvokia, kad e, jų reikia laikytis ir kad reikia padėti minėtoms dviems valstybėms narėms, kurios dabar yra sudėtingoje padėtyje. Ir e, turėti omenyje E, kaip svarbu yra laikytis tų nuostatų visoms e, valstybėms narėms. Norėčiau taip pat pridurti, kad iš tiesų stebėtojams yra sudėtinga suprasti priemonės, kurių imasi Europa. Ir Ypač keturi aspektai yra jiems nelabai aiškus. Europoje yra kuriamos programos, siekiant stabilizuoti valstybių narių biudžetus. Paprastai e, jų e, išeities, išeitinė padėtis yra e, valstybių narių nepriklausančių eurozonos. Eurozonai padėtis paprastai būna geresnė e, negu. Ne, E, tai eurozonai priklausančių šalių. Ir tai pasakytina ir lyginant ES su kitomis valstybė, pasaulio valstybėmis, pažiūrėtinėmis valstybėmis ar Japonija. 2011 metais eurozonoje turėsime 4,6 e, procento, o 8,9 procento bus e, rodiklis jungtinėse valstijose ir tas pats pas, tai rodiklis bus ir Japonijoje. Kitas e, aspektas yra tas, kad Europos ekonomika mums nuolat pateikia surprizų. Ji pasirodo esanti netgi dinamiškesnė negu buvo amanyta. Bet tai, tai yra faktas. Kai kurios valstybės narės, gana reikšmingos eurozonos valstybės narės, Pavyzdžiui, IFO instituto duomenimis, e, pavyzdžiui, Vokietija e, e, Vokietijoje ekonomika, ekonomikos dinamika, dinamika, augimo dinamika buvo didesnė negu nuo to momento, kada Vokietijos abi dalys susivienijo. Taigi šito nereikėtų paneigti, kad dinamika yra. Ir trečias aspektas e, Europoje yra kuriamos priemonės, kurios yra veiksmingos. tą mes pamatėme ir praėjusį savaitgalį, apie tai mes taip pat kalbėjome. Nenorėčiau per daug kalbėti šią temą, tik pridurčiau, kad mes turime valiutą, vadinamą eurų, yra leidžiama ir ji, yra, ji turi didesnę vertę, parodė didesnę vertę lyginant su kitomis e, pasaulio valiutomis pastaraisiais metais. Ir to nereikėtų užmiršti. Mes leidžiame šitą valiutą. Tai yra mūsų valiuta. Monsieur, Tiek norėjau Jums, ponė Gozis, pasakyti. Dėkoju. Tai buvo tikrai rimti e, klausimai, reikalaujantis rimto atsakymo. E, tačiau pasistengime glaušiau užduoti savo klausimus, e, turint galvoje atsakymus. E, tačiau toliau Garcija Makao, prašau. Ačiū. Pone pirmininkė. Thank you norėčiau Jums užduoti klausimą, į kurį galbūt Jūs ir neatsakysite, jeigu nenorėsite. Ar priemonės likvidumų ištikrinti ir toliau bus taikomos, tai yra 2012 metais iki 2012 metų, tai yra ar bus prisimamos valstybės e, skolos, dengiamos tos skolos. Galbūt ir Jūs galėtumėte pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu ir kiek, kokiu mastu nuo 2013 metų valstybės e, ekonomikos gelbėjimo planus turėtų būti įtraukiamus priva, privač, pri, privatus sektorius. Buvo sakoma iš komisijos pusės, kad tai yra spręstina kiekvienu konkrečiu atveju, tačiau man būtų įdomu sužinoti, ar jūs ir toliau laikotės mažiau entuziastingos pozicijos šio klausimu. For, for Dėkuoju už klausimą. Visų pirmiausia, kaip jau minėjau, mes e, panagrinėsime pinigų politiką, nagrinėsime pinigų politiką po dviejų dienų. Ir dar neturime valdytojų tarybos sprendimų šiuo klausimu. E, ir sprendimas dėl palūkanų normų e, taip pat yra labai svarbus, taip pat pri, bus sprendžiama dėl vadinamųjų nestandartinių priemonių. Mes turime užtikrinti e, stabilumą standartinėmis priemonėmis ir nestandartinėmis priemonėmis, kai reikia užtikrinti pinigų politikos transmisijos perkelimo metodus. Dėl antrojo klausimo pasakyčiau, kad e, Manau, jūsų e, kolegos paaiškinimas buvo labai aiškus, e, turint galvoje ateitį ties nuolatinį mechanizmą ir šis mechanizmas pritaikys e, e, tarptautinio valiutos fondo praktiką. Nes e, dviprasmiškumas buvo tai, kad Europoje taikomas naujas koncept, nauja koncepcija, kuri netaikoma kitose pasaulio šalyse todėl galbūt tai šiek tiek gazdino investuotojus ir e, taupytojus. Taigi, manau, vėlgi, tai labai svarbu, kad šis dvi prasmiškumas, kuris truko e, vieną mėnesį, yra išsklaidytas. Ir manau, kad šis paaiškinimas yra labai e, naudingas ir Tarptautinis valiutos fondas nusprendė E, kad e, šį mėnesį galima buvo palaukti, kol dalykai buvo neaiškus. Werner Langen, prašau, jūsų klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš ką tik bendravau aktyviai su savo kolege, čia man iš dešinės, atsiprašau dėl to. Šiandien iš ryto mes e, diskutavome apie išvestinės finansinės priemonės ir Europos uh, Mm, ekonomikos e, e, gaivinimo planų e, galimybės, galimybės. Ir kalbėjome apie tarpuskaitą vykdančias finansų institucijas ir jų galimybę gauti paramą iš Europos centrinio banko, iš jo likvidumo, mm, pasinaudoti Europos centrinio banko likvidumo. Taip pat yra e, e, kalbama apie, e, ir apie Europos tam tikro paramos fondo lėšų panaudojimą. Ir šis fondas, kuris dabar dar jam yra taikomas bandomas laikotarpis, dar yra išbandomas ir tas išbandymas, ko gero, pasteisins arba ne, kai kalbame dabar apie Graikijos ir Airijos gelbėjimo atvejus. Mm. Ar jūsų nuomonė yra galimybė perfinansuoti, refinansuoti e, valstybės e, e, įsiskolinimus per Europos centrinį banką, turint omenyje, kad, pavyzdžiui, Junktinių valstybių federalinis bankas pasinaudojo kitą galimybę E, išleisdama e, valstybės obligacijas ir, e, atsiprašau, pirkdama valstybės obligacijas ir taip skaupdama didelį, konsoliduodama didelės lėšas ir jas galėdame panaudoti finansų sektoriui paremti. Kaipgi žiūrėtų šį klausimą Europos centrinis bankas? Very... Uh, Dėkuoju, tai labai svarbus klausimas ir pasakyčiau netgi labai svarbus klausimai, kadangi jūs palėtėte keletą svarbių aspektų. Tarpuskaitos namai ir kaip jie yra e, susijęti su centrinio banko likvidumu yra, yra ypatingai svarbus, svarbi koncepcija. Tai e, šis klausimas, žinoma, yra aptariamas centrinių bankų lygmenyje. Taip pat e, kylančių e, ekonomikų e, centrinių bankų. Dabar jūsų klausimas dėl, jei gerai supratau, dėl mūsų programos. E, dėl e, e, vertybinių popierų išvestinių finansinių priemonių e, pirkimų. Tai yra nestandartinės priemonės, dėl kurių mes nusprendėme, tai buvo valdytojų tarybos sprendimas, nes mes manėme, kad pinigų politikos transmisijos kanalai turėtų padėti atstatyti e, monetarinę politiką, nes jūs žinote, likvidumas, kuris yra e, e, į, injekuojamas į, į šią sistemą, e, padeda e, atstatyti e, sistemą. Ir tai yra. E, grinai valdytojų tarybos sprendimas, kadangi problema dar tęsiasi. Taip pat jūs dar paklausite, ar mes galėsime e, refinansuoti gelbėjimo fondą. Jūs žinote, e, gelbėjimo fondas e, veikia. Jis buvo įkurtas gegužės mėnesį ir dabar pirmą kartą jis bus panaudotas, kadangi Graikijos atveju buvo kitas, e, kitokia situacija. E, IFSF e, fondas veikia. Tai šis fondas yra instrumentas e, suteiktas vyriausybėms, e, dėl kurio jos sprendžia. Tai aš tikiuosi atsakiau jūsų klausimus. Dėkuoju. Uh, Edward. Dėkuoju, žodis Edvardui, prašau. Pone pirmininkė, jūs uh, aiškiai pademonstravote, kad uh, vyriausybės ir Europos centrinis bankas vyko, vykdo skirtingą politiką priešingai nei JAV centrinio banko pagrindinis tikslas yra e, kontroliuoti infliaciją. Ir e, tam aspektui skiriama daugiau dėmesio nei Junktinėse valstijose, tuo tarpu ekonominiams <clears throat> aspektams tvarkyti yra paliekamas vyriausybės. Ekonominė valdysenos paketą dabar mes turime prieš savo akis, kuris taip pat yra, Ukrainoje taip pat užsibrėžiamas pagrindinis tikslas užkirsti kelią per dideliam valstybių narių įsiskolinimui. Kilo klausimas. Kur išvelgiate sąsoje tarp ekonominės politikos ir kitų tikslų - ūkio augimo, darbo vietų kūrimo, strategijos Europa 2020 įgyvendinimo kadangi net ir komisija parlamentui siūlo ne e, laikyti to naujo ekonomikos valdysenos mechanizmo kažkokiu stebuklingu, nes jis yra reikalingas tik tai spręsti dabartinės krizės iššūkiams. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Leiskite man pasakyti, kaip aš į viską žiūriu. Vyriausybių koncepcija kuri šiuo metu yra rengiama skirta užtikrinti ilgalaikiam Europos funkcionavimui 27 valstybių narių eurozonos, <clears throat> kurioje po mėnesio bus 17 valstybių. Mes turime mokytis iš praeities klaidų, taigi šis tikslas ir projektas yra ilgalaikis siekiant užtikrinti, kad vyriausybės e, galėtų tinkamai tvarkyti 27 valstybių ir daugiau nei 500 milijonų e, Europos Sąjungos ir daugiau nei 300 milijonų eurozonos gyventojų ekonomiką. Mums reikalinga nuolat veikianti sistema, kuri užtikrintų tais atvejais, jeigu priežiūros mechanizmai neveiktų tobulai įsikišimo galimybę. Taigi, klaidas, iš kurių dabar mokomės ir tikimybė vykdyti ekonominę veiklą atskirose valstybėse narėse yra paremta dabartinė patirtimi ir dabartinė sudėtinga padėtimi. Aš tačiau tikiuosi, kad nauja ekonomikos valdysenos struktūra veiks. Mums tai yra ypatingai svarbu. Nes dabar matome, kas atsitinka, jeigu mes nesilaikome minėtų principų. Tai nieko bendro neturi su minėta krizės valdymo struktūra, su EFSF e veikla. Noriu padaryti vieną išvadą. Visos išsivyščios ekonomikos šalis dabar mokosi iš krizės metu padarytų klaidų ir netgi mažiau krizės paveiktas šalis taip pat galvoja, kaip geriau pakeisti makroekonominę politiką, kaip ją geriau vykdyti, nes po antrojo pasaulinio karo mes dabar patirėme didžiausią spaudimą, galbūt netgi po pirmojo pasaulinio karo. Tačiau mes sugebėjome išvengti didžiosios depresijos laikų pasikartojimo, nes laiku priėmė tinkamus sprendimus pirmininkė. Aš tik tai skaičiau kolegų, skaičiau kolegas, kurie dar pasisakys ir likusias minutės ir dabar steikiu žodį Elizai Ferrerai. Aš kalbėsiu portugališkai. Ačiū pirmininkė. Mano pagrindinis klausimas yra susijęs su finansinio stabilumo mechanizmu. Jis veikia, tačiau nepasiekia, ne, neleidžia pasiekti užsibrėžtų tikslų. Krizė plinta vis didesnėme valstybių skaičiuje ir rinkos e, neatgauna pasitikėjimo valstybėmis. Kodėl Europos centrinio centrinis bankas, kuris užtikrina sistemos stabilumą, e, neužtikrina deramo ekonomikos stabilumo sistemos mechanizmo veikimo. Galbūt dėl to, kad nebuvo tinkamai atsižvelgta į privataus sektoriaus dalyvavimą. valstybės, kurios turės per ilgalaikį, ilgalaikį laikotarpį gražinti savo skolas, jo, jų atžvilgių turi būti taikoma taip pat ir vidutinio laikotarpio tam tikra strategija. Tačiau euro zonoje valstybių produktivumo lygis yra pakankamai skirtingas ir manau, kad tos vidutinio laikotarpio strategijos eurozonoje nėra. Manau, kad pagrindinis klausimas, kaip visada, yra susijęs su sąlyginiu konkurencijos e, lygiu, lyginant vienas valstybės su kitomis ir reikia labai atsargiai šį klausimą svarstyti, tą kartojau per įvairius klausimus. Mes gyvename bendroje zonoje, kurioje veikia vieninga rinka ir viena valiuta cirkuliuoja. Todėl infliacijos lygis per pastaros 12 metų, kuris buvo mažesnis per pastaros 12 metų nei 2 procentai, turi būti išlaikytas ir per ateinančius dešimt metų, tą turi suvokti visos vyriausybės, parlamentai, socialiniai partneriai, įmonės, kadangi tai yra pamatinis aspektas. Mes visi gyvename toje pačioje e, bendroje ekonominėje erdvėje. Ir kainų stabilumas yra vienas iš šios ekonominės erdvės pagrindinių aspektų, turėtume, tai kad infliacija buvo mažesnė per pastaros 12 metų 1,7 procento. Nesvarbu, kokie yra skirtumai <clears throat> tarp gamybos lygio darbo našumo. Atitinkamos valstybės privalo pritaikyti atlyginimo lygį tam, kad galėtų konkuruoti sąnaudų atžvilgių. Ir taip elgiamasi visose pasaulio šalise, taip pat ir eurozonos valstybėse. Svarbiausi aspektai yra susiję su e, darbo vienetų sąnaudomis. Mhm. Pirmininkė Dabar pusantros minutės tik tai leisime užduoti klausimą ir dvi su pusė minutės jį atsakyti. Silvi, kitas klausimas. Ačiū, pirmininkė. Parlamentas mėgina prisijimti atitinkamą atsakomybę už eurozonos valstybių veiksmus. Mūsų jūs neturite įtikinėti kuomet teigiama, kad pasimokėme iš sunkiausios krizės nuo pirmojo pasaulinio karo, tai norėčiau šiek tiek pabandyti e, dar e, plačiau į viską pažiūrėti turime pinigų sąjungą, tačiau turime ekonominės sąjungos, jūs kalbate apie vienodas mokesčių politikos sąlygas, atlyginimų sąlygas, ar pakanka vien tik tai kontroliuoti ir stebėti tuos skirtumus, ar reikia ryštingesnių veiksmų. Kitas klausimas. Taryboje pastebime tendenciją riboti Europos parlamento įgaliojimus. Birželio antrą dieną ECB paskelbė dokumentą ir pasiūlymus, kaip išspręsti krizę. Komisija pritarė šiems pasiūlymus, dabar jie svarstami taryboje. Ar nemanote, kad šiame pasiūlymų pakete iš naujo iškils klausimas arba reiktų įtraukti atitinkamus pasiūlymus dėl krizės valdymo ir sprendimo, siūlymus dėl Europos bankų sektoriaus konsolidavimo. Žinau, kad jau nebeturiu daugiau laiko, tačiau labai džiaugiuosi, kad ponas Trišė pas mus atvyko. Taigi, klausiu toliau, ar nereiktų šiame pakete numatyti e, bankų gelbėjimo priemonių, nes iki šiol to nebuvo padaryta. Manau, kad tai svarbus klausimas, kurį svarbu būtų ir išspręsti. Atsakymas. Skidamas į pirmąjį klausimą noriu pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų nuomonė, manome, kad komisijos pasiūlymas yra nepakankamas ir taryba laikosi kitokios nuomonės, tačiau jūs esate įstatymų leidėjai ir dėmiai e, stebėsite vykstantį procesą. Aš kalbėjau apie tokią ne visiškai tikrą federaciją, sprendžiant finansinius klausimus. Jeigu kontrolė bus pakankamai griežta, mums turėtų pavykti išspręsti dabartinius sunkumus, nes dabartinėje padėtėje mums reikia sukurti kažką panašaus į federalinę valstybę. Aš kalbu dabar iš širdies, sprendžiant krizę, mums buvo labai sudėtinga išsiaiškinti tam tikras aplinkybės ir dabar iš naujo nenorėčiau pradėti diskusijų, netidaryti Pandoros skrynios, kalbu nuo širdžiai, tačiau daug kas priklauso nuo parlamento vertinimo ir valios. Nepaisant to, turėtume elgtis apdairiai. Paskelbėme atitinkamą deklaraciją, tai jau yra svarbu. E, kalbant apie bankus, bankai priemė svarbius sprendimus e, dėl tam tikrų veiksmų, kurie nebuvo optimalūs, tačiau dabar turime sukurti atitinkamas institucijas, esame patvirtinę atitinkamas e, bendros sistemos priežiūros struktūras ir kol kas to turėtų pakakti. Uh, dank u wel. Ik zal uh, Nederlands spreken als u het uh, goed vindt. Ik wilde namelijk een vraag stellen over uh, België. Jeigu galima, aš kalbėsiu Niderlandų kalbą. Kaip jūs žinote, yra daug politinės nežinomybės Belgijoje. Jau penkerius metus vyksta vyrauja šioks e, toks netikrumas. Aš tiesiog tai konstatuoju, nekomentuoju. O dėl Belgijos ir jos sąsajų su kapitalo rinkomis. E, Vokietija moka 2,5 e, procentų, o Belgija daugiau kaip 3 procentus. Taigi mano klausimas, ką jūs išvelgite? minėjote dėl politinio neužtikrintumo Belgijoje ir finansų rinkos, kur investuotojai nori e, išvengti tų neužtikrintumų. Na, aš tik galėčiau pasakyti, kad mes stebime, kas vyksta įvairiose valstybėse narėse, bet turime išsaugoti ir tam tikrą kuklumą, būtent mm, kai kalbame apie mūsų demokratijų veikimą. Aš negaliu komentuoti, koks yra e, santykis tarp politinių diskusijų jūsų šalyje ir jų sąsai su finansų rinkomis. Mes matome, kad valstybėse narėse demokratija veikia. Žinoma, E, Belgijoje yra didelė problema, politinė problema, parlamento nariai turi e, priimti sprendimus kaip piliečių atstovai, tačiau jie taip pat turi informuoti piliečius apie tai, kaip pasaulis veikia. Ir dėl to mums reikia daug glaudžiau bendradarbiauti, ypač šitoje situacijoje. Ačiū, ponė pirmininkė, kad atėjote pas mus Europoje mes sėdime ant skolų kalno, tiek valstybių, tiek ir privačių skolų ir tai nėra patenkinama situacija. 2009-aisiais turėjo būti gelbėjama Graikija, dabar Airija. Ir vėlgi ir bankų sektorių mes tris kartus gelbėjome, turime didžiulės skolas tų, kurie e, prisijėmė didžiulius kreditus, e, jų kreditoriai yra e, sunkioje padėtyje ir žinoma patys mokesčių mokėtojai. Ir dar tose šalyse, ypač tose šalyse, kurios ypatingai nukentėjo nuo bankų veiklos. Kaip Jūs manote, ar galima pasakyti rinkėjams, kad dabar jau ekonomika atsigauna ir 27 valstybės narios E, ėmėsi taupimo priemonių ir dabar viskas eina tik tai į viršų, nors taip nėra. Net ir ten, kur tos priemonės yra aktyviai taikomos, vis dėlto situacija negerėja, realiai negerėja. Ar tos priemonės nėra kaip tik kontraproduktyvios ir ar jos nenustums mus į defliaciją? Ar jūs e, norėtumėte, kad, kad būtų elgiamasi kiek manoma drąsiau, elgtis maksimaliai ryštingai, ypač vyriausybės turėtų tą daryti, jūs apie tai kalbate, tačiau jūs pats kalbate labai atsargiai ir elgiatės labai atsargiai, kada yra kalbama apie finansų sektorių, apie jo veik, veikimą, apie finansinių sandorių apmokestinimą ar panašius dalykus. Jūs nebesate toks ambicingas Jūs kalbate apie Bazelio 3 nuostatų tolesnį taikymą ir panašiai. Banko pirmininkas. Pradėsiu nuo paskutinio jūsų klausimo, pabaigsiu pirmoju. Kai kurioms ekonomikoms, kai kurioms valstybėms narėms iš tiesų nėra labai, e, labai paprasta. Gal joms sekėsi pernelyg gerai iki šiol, nereikėtų ir šito užmiršti. E, Ir dabar esame situacijoje, kuri parodo visiškai priešingus dalykus, negu jie buvo e, eurozonos sukūrimo momentu valstybės, eurozonos valstybės e, gerino, nuolat gerino savo konkurencingumą ir buvo sakoma, kad e, tai netgi kišo joms pagalį į ratus, toliau skatinant ekonomikos vystimasi. Na ir dabar mes matome tam tikrą balansą tarp, to, tarp tų valstybių narių, kurioms tų, anuo metu sekėsi nelabai gerai ir tų, kurioms labai e, gal buvo pernelyg gerai ir kurios dabar turi šiek tiek prisiderinti prie tų, kurioms prastai sekasi. Aš nenoriu jums daryti įspūdžio, kad e, susidedu rankas ir nieko nebenoriu daryti. Iš tiesų, laikas yra labai sunkus. E, Ir vis dėlto augimas po truputėlį vėl prasideda. Mes turėjome tikrai labai sudėtingą, labai didžiulę recesiją, ekonominį nuosmukį, didžiausią nuo antro pasaulinio karo laikų, o dabar vis dėlto e, situacija gerėja. Ir ji gerėja greičiau, negu, negu pranašavo ekonomikos ekspertai, analitikai. Po poros dienų mes e, skelbsime naują savo finansinę perspektyvą ir išdėstysime visus tos, e, visas tas tendencijas. Taip pat jūs klausėte manote ar teigiate, kad e, vienos valstybės narės turi dėti didžiulės pastangas, kitos ne. Tačiau reikia suvokti, kad mums reikia aiškumo. Kai jūs sakote, kad kreditoriai taip pat turi prisijimti papildomas išlaidas, susitaikyti su papildoma finansinė našta. tie, kurie pasitikėjo finansų rinkomis, praranda pinigus, o tie, kurie elgesi labai trumpalaikiškai, e, uždirba tuos pinigus, dabar vėl, vėl tuos pinigus turi. Na, taip supaprastintai šito nereikėtų vertinti. Yra asmenų, kurie masto ilgal, ilgalaikiškai, perspektyviai ir yra tokių, kurie yra, e, gana, kal, masto ir elgesi gana trumparegiškai. E, ir tai neprisideda prie stabilumo. Vyriausybės turi pareikšti, kad jos taikys e, visiems e, tas galiuojančias tas pačias taisyklės. Tarptautinis valiutos fondas taip pat e, vertina kiekvienos šalies padėtį ir jeigu reikia vienai ar kitai padėti, tuomet taip ir yra daroma. Ir tai daroma ne tik TVF, bet ir ES, iš ES pusės, jeigu valstybės narės to pageidauja. Ir vargu, ar gali būti taip, kad vyriaus, kuri nors vyriausybė pareikštų, kad tuo atveju, e, kad kuri nors valstybė narė galėtų paskelbti e, bankrotą. Čia mes taip pat turime kalbėti aiškiai, nesiųsti prieštaringų signalų. Todėl manau, kad e, tuos dalykus būtina pasiaiškinti. Next, uh, Toliau Nikolas Šuntis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad jūs vėl pas mus, ponė banko pirmininkė. Džiaugiuosi, kad atvykote pas mus būtent šiuo momentu. Leiskite man užduoti klausimą, kuris labai svarbus Graikijai. Po e, už vakar vykusią kofino, e, kur buvo kalbama apie. E, galimybę padidinti e, Graikijai suteiktų paskolų dydį. Ar e, ta problema, kuri dabar labai svarbi mūsų visuomeniai ir, ir nuolat apie ją kalbama žiniasklaidoje, e, E, tas paskolų gražinimo laikotarpio nuolatinis pratesimas reiškia, yra susijęs tiesiogiai su Graikijos būtinybė vykdyti taupimo, labai griežtas taupimo politikos e, priemonės. Ir mes žinome, kad E, Graikijos valstybės įsiskolinimas yra tikrai labai didelis ir ar ta e, taupimo politika ir tos griežtos priemonės tikrai labai sunkios ir, ir e, beveik kraštutinės, ar jos ir toliau bus privalomos taikyti ir tas laikotarpis bus, bus plečiamas vis ir ilginamas vis labiau ir labiau. Mes Kaip jūs žinote, viskas ECB e e, e, priimama visi klausimai valdytojų taryboje ir sprendžiama vadovaujantis kartu su Tarptautiniu valiutos fondu. Aš dažnai kalbu vadovaujantis savo mandatu. Mes turime būti labai atsakingi. Taigi klausimas yra vyriausybėms, Tarptautiniam valiutos fondui E, ir Europos centriniam bankui. Ir viskas, ką, ką aš galiu pasakyti, kad graikų tautos interese e, e, ir graikų ekonomikos interesas yra sugrįžti prie normalaus ekonomikos veikimo, o kas yra taupimo priemonės. Jas sukėlė milžiniškas netitinkamas, nedaramas elgesys, kuris tęsiasi ilgą laiką ir tai reikia atitaisyti tas susikaupusias e, problemas. Taigi mes turime sugrįžti prie normalių e, funkcionavimų sąlygų e, tiek vidutinės trukmės, tiek ilgalaikės trukmės politikoje. Dėkuoju. E, Marta Andrėsen, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū. E, interviu e, anksčiau šį mėnesį sakė, ta, kad e, kad suverenios tautos nebėra re, realus dalykas. Ar norėčiau žinoti, ar jūs ir e, toliau taip manote ir tikrai tikite, e, kad suverenios tautos yra teisingas sprendimas. Dėkoju. Aš tai sakiau, kadangi tai yra labai svarbus klausimas. Mes sukūrėme naujus e, subjektus, kurie veikia e, kontinentų ir pasaulinėme lygmenyje ir mes žinome, kad yra realioji pasaulinė ekonomika, kai, e, kurie gali pakeisti visus sprendimus. E, ir tai e, prilygs naujo vieneto mastui, tai yra pasaulinio masto vienetui. Taigi e, suverenių valstybių pozicija aš tiesiog e, prilyginau tai Vestfalijos sutarčiai, e, kai buvo įkurtos suverenios valstybės. Žinoma, čia kalbame apie daug didesnės ambicijas pasaulinėme lygmenyje. E, tačiau tai yra Europos užmojais nuo pat Europos e, e, sukūrimo. Tai yra derinys tarp naujų subjektų ir vestfališkosios koncepcijos. Žinoma, jūs patys esate tų vertybių tų subjektų įkūnėjimas. E, tačiau yra dabar būtinybė valdyti daug didesnius vienetus. Dėkoju. Hans Peter Martin, prašau. Ačiū. Jūsų pareigų esmė yra tokia, kad e, Kartais e, daugiau pasakote nieko nesakydamas, negu ką nors sakydamas, kaip prieš metus, kai diskus, vyko diskusijos dėl Graikijos gelbėjimo. E, šiandieną labai intensyviai diskutuojame apie Ispaniją. Ar jūs galėtumėte paaiškinti, e, jog ten valstybė įsiskolinusi gana palyginus nedaug, tačiau uh, E, valstybių, e, e, tos šalies valstybės obligacijų vertė pakilo, pakilo 24-26 procentais. Ir labai dažnai finansų rinko subjektai, veikiantis finansų rinkose, dažnai žino, turi daug, gerokai daugiau informacijos negu mes. Ir Ispanijoje dažnai E, finansiniai e, dalykai, finansinės veikla yra vykdoma kitaip, remiantis kitais principais negu e, kitose valstybėse narėse. Ir ar jūs turite informacijos apie sudėtingus, apie blogus kreditus, blogas paskolas, nekilnojamo turto paskolas Ispanijoje ir jų, jų apimtį, jų mastą? Uh, Ir jeigu tokios, e, turite tokios informacijos, kaip jūs įsivaizduojate, ar e, e, konkretiems dviems Ispanijos bankams, kurie ko gero yra patekę į nepavydėtiną padėtį, bus teikiama kokia nors finansinė pagalba, ar ne? Ar jūs įsivaizduojate iš vis tokios pagalbos teikimo galimybę? Norėčiau mums visiems priimti, e, priminti mums visiems, kad mm, sutartis mus ragina E, užtikrinti kainų stabilumą 16 valstybėje. Valstybių. Toks mūsų uždavinys ir tai, ką mes darėme 12 metų. 1,7 e, procento e, kainų infliacija kasmetinė buvo vidutinė. Taigi, euro zonoje šie tikslai yra įgyvendinti ir įgyvendinti su kaupu. Nei, nei daugelie kitų valstybių, kurie, kuriuos galima būtų pavadinti e, finansuojančiomis e, valstybėmis. Taigi, e, Dalis jūsų klausimų nesusijęs su mūsų atsakomybės sritimi. Todėl aš labai noriu aiškiai pasakyti, mes neturime kalbėti e, už kitus. Tai žodinė disciplina yra svarbiausias dalykas. Aš nesu atsakingas už politiką, kurią vykdo Graikijos vyriausybė. Aš nesu atsakingas už šių skirtingų valstybių stebėseną. Tai yra jų e, komisijos ir tarybos e, reikalas. Mes visą laiką sakėme visoms valstybėms, jūs turite savo reikalus tvarkyti kaip galima išmintingiau ir daugelis stebėtojų turbūt nepakankamai įvertino Europo, eurozonos uh, tvirtumo. E, taigi yra tam tikras derinys, ką aš pavadinčiau komunikacija, komunikacijos dviprasmiškumu turime sugrįžti prie tikslesnio e, komunikacijos modelio. Visiškai nemanau, kad ta prielaida, kurią jūs padarėte dėl Ispanijos bankų, yra tinkama. Dėkuoju. Dabar e, e, Diego, prašau. Ačiū. Dėkuoju, tikrai. Stimulant intervenciją. Dėkuoju, pirmininkė. E, jūsų e, pristatymas buvo labai įdomus. Pirmasis dalykas, e, kurį jūs pasakėte dėl paketo, ekonominės valdysenos paketo. Tai pasakėte tai, kad ECB abejoja dėl kai kurių siūlymų tame tarpe ir neproporcingumo, kuris gali susilpninti, e, e, iš anksto susilpninti e, kontroliavimo galimybę. Esant išskirtinėms ekonominėms aplinkybėms. E, ir jeigu jūs pasisakote už to tokios nuorodos pašalimą, ar yra kokiu nors alternatyvų tam? Ir antrasis klausimas susijęs su konkurencingumu. Aš esu iš Portugalijos, e, kur yra labai griežtos darbo teisės e, taisyklės, o mums reikėtų lankstesnių darbo teisės aktų. Ar jūs manote, kad mes tai galėtume pasiekti? Dėkuoju už klausimą. Aš labai aiškiai pasisakiau, kad mes pasisakome už e, e, komisijos griežtesnį teksto formulavimas, e, kiek tai įliečia ekonominę valdyseną. Tai būtų atsakymas į jūsų pirmą klausimą. Nežinoma, darbas kol kas vyksta ir žinau, kad jūs taip pat dirbate šioje srityje. Visiškai aišku, kad visose valstybėse, be išimčių, be jokių išimčių, net ir tose, kurios e, puikiai tvarkosi realinėje ekonomikoje, struktūrinės eko reformos galėtų padidinti visų ekonomikų E, potencialą. Aš visiškai e, sutinku su jumis, kad struktūrinės reformos tame tarpe ir darbo rinkoje Portugalijoje galėtų padėti geriau spręsti problemas, kadangi e, realią ekonomiką galime stiprinti struktūrinėmis reformomis. ir e, padaryti tai galėtume vidutinėme ir ilgalaikėme laikotarpį. Taigi pritariu Jums. Ačiū. Malonu matyti, kad Jūs visiškai pripažįstate parlamento e, bendrą dalyvavimą e, teisėkros procedūroje. Tai yra nauja parlamento veiklos sritis Ir žinoma, atsižvelgsime į jūsų pastabas dėl stabilumo ir augimo pakto. Turiu du klausimus. Dabar aišku, kad rinkose dar e, yra e, neramumų e, ir įdomu būtų žinoti, kokia būtų paskutinė valstybė, kurią reikės gelbėti. O Europos stabilumo mechanizmas E, nėra visiškai aiškus. Taigi mano klausimas yra, ar manote, kad teisėkros aktų e, pasiūlymai yra pakankamai e, iš, pat, pakankamai tvirti, kad padėtų išvengti, išsikapstyti iš šitos situacijos. Ir ar mes turėtume sieti esama e, situacija su šiuo teisės aktų paketu. Labai norėčiau išgirsti jūsų e, pastabas šiuo klausimu. Puikiai suprantu jūsų klausimą. Aš e, jūs puikiai suprantu, e, mes nuolankiai bendradarbiaujame su demokratinėmis institucijomis. Leiskite man pasakyti dėl antro jūsų pastebėjimo. E, manau, kad tai, kas yra dabar sudėtinga e, rinkos dalyvių stebėtojų akimis, yra neaiškumas e, kaip minėjau, paaiškinimas būtų e, labai naudingas. Aš e, siūlyčiau vis dėlto netidaryti Pandoros skrynios e, šiame etape. Ir jeigu aš tinkamai supratau jūsų neteis, netiesiogai išsakytas mintis, tai E, tai yra du ramstiai, ramščiai, tai yra fiskalinis ir makropolitikos priežiūros ramstis. Jeigu jūs galėtumėte šią linkmę pasistumėti, kaip galime toliau, turiu galvoje, e, kozai režimą, kaip minėjau, tai yra tam tikra vestfališka konsteliacija. Ir paraginčiau jūs, kaip galima toliau pasistumėti šioje srityje. Pas diskusijos, manau, komisijos pasiūlymą susilpnino, tačiau įstatymų leidybinė gale yra jūsų rankose. Ir aš tink, tikiu, kad jūs e, tikrai su šiuo iššūkiu susitvarkysite. Tikrai nebejoju. Ačiū. Mm. Turiu porą trumpų klausimų. Kaip jūs e, vertinate, kaip e, atrodys jūsų banko vaidmuo Europos krizių mechanizme? E, taikant tą mechanizmą iki tol e, Europos centrinis bankas apsiribojo gana, gana kukliu vaidmeniu. Ir Taip pat e, žinome, kad Europos centrinis bankas nemažai prisidėjo prie e, sunkumuose atsidūrusių valstybių narių e, finansavimo, skolų finansavimo. Ir įdomu, kaip tas krizių mechanizmas, kuriame dalyvaujant Europos centrinis bankas, atrodys ateityje, kaip jis veiks ateityje. O kalbant apie euroobligacijas ir jų leidimą, e, aš žinau, kad yra ir e, tokios politikos, valstybių paramos teikimo politikos, e, kaip priemonės taikymo priešininkų ir tų, kurie už tai pasisako, aš esu akivaizdus priešininkas. Kaip Jums atrodo, ar tai yra pakankamai veiksminga priemonė, kalbant apie paramą valstybėms narėms? On... Ačiū už klausimą. Mūsų rinkos saugumo programa, kaip minėjau, orientuota ne į e, kiekybę, mes e, e, išmam iš rinkos lėšas, kad būtų tinkamai gyvendinamos riziką ribojančios priemonės jeigu bandome riboti riziką tam tikroje ekonominėje erdvėje, kuri neveikia pagal e, priimtus dėsnius, tai galiu tik pakomentuoti, kad šiuo atžvilgiu yra įvairių idėjų, kaip tai turi būti daroma. Mes tuo tarpu nenorime skatinti euro obligacijų įvedimo, tačiau niekada negalima sakyti niekada. Vyriausybės iki šiol buvo pasirinkusios kitokią krypti, o dėl e, pasiūlymo susijusio su 16 procentų ir panašiai aš neturiu jokios nuomonės. Ačiū. Leo. <clears throat> Papirmininkė. krizės sąlygomis e, reikia taikyti atitinkamas e, pinigų politikos ir biudžeto politikos priemonės ir Europos centrinio banko pirmininkas visą laiką yra linkęs e, teikti tam tikras rekomendacijas, taip pat ir dėl biudžeto politikos, nepaisant to, kad yra atsakingas tik už pinigų politiką, jam būtų apie tai diskutuoti, dėja tam jau nebeliko laiko, tačiau toks reikia, kad ECB laikytųsi pragmatiškos pinigų politikos <clears throat> ir e, būtų galima e, pribrendus reikalui tam tikrą paramą teikti taip pat ir privatiems bankams, bankų sektoriui. Pavyzdžiui, Graikijoje buvo taip pasielgta. Noriu tris klausimus užduoti. kuomet e, jeigu Portugalija, Ispanija patirs e, tokią pačią likvidumo mokumo krizę kaip Graikija, Europos centrinis bankas įsigys darį šių valstybių skolų, kaip daro JAV centrinis bankas. Kitas klausimas dėl valiutų kursų. Ekspertai mano, kad e, optimaliausias, skirtum, e, optimaliausias kursas tarp euro ir dolerio turėtų būti 1,7 dolerio už eurą. Ar <clears throat> turint omenyje E, dabar galiojančią Lisabonos sutartį, jeigu tas kursas smarkiau susviruotų, ar taip pat įsikištų Europos centrinis bankas. Sakydamas jūsų pirmąjį klausimą, norėčiau tik pasakyti, kad ECB e tarybos sprendimas buvo dalyvauti šioje programoje, siekiant įnešti savo indėlį pagerinant pinigų politikos atitinkamus mechanizmus ir taikyti atitinkamą intervencijos mechanizmą. Taigi mes tą darome kas savaitę, siekdami užtikrinti likvidumo pusiausvyrą. Aš neketinu sakyti nieko daugiau apie šią programą, atsižvelgdami į dabartinę padėtį ir aplinkybės, manome, kad yra teisinga taip elgtis dėl valiutų keitimo kurso, kaip minėjau, čia susidurime su dviem pagrindinėmis problemomis, viena iš jų gerai žinoma, tai yra problema susijusi su konvertuojamu valiutų kursų svyravimų. Šios išsivyščiusių pramoninių valstybių valiutos kursai sviruoja laisvai. Aš manau, kad mūsų diskusija turėtų tęstis e, mažos grupės formate, kur, kurios darbė dalyvauja konvertuojamų e, valiutų valstybių centrinių bankų vadovai, siekiant užtikrinti man, mažesnį konvertuojamų valiutų kursų sviravimą, mes esame priėmę atitinkamą sprendimą, suderinę jį su kitais partneriais, tai yra e, amerikiečiais, japonais, anglais ir kanadiečiais. Kalbant apie kylančios ekonomikos valstybių valiutas, <clears throat> yra valstybės, kurios turi didžiulį konvertuojamos valiutos perviršį, didžiulės atsargas. Noriu pasakyti, kad čia reikia, kad tos šalis pademonstruotų didesnį lankstumą. Ačiū labai. Ponas Goebbels. ECB sudaro galimybės e, bankams e, imti paskolas už pakankamai mažas palūkanas. Ar tie bankai neturėtų atitinkamų sąlygų sudaryti ir savo klientams, kaip Jūs manote? Kita vertus, ar negalėtumėte patvirtinti, kad nuo metų pradžios Kinija daugiau nebeperka JAV dolerių tačiau eurus perka. Ne, negaliu Jums to patvirtinti. Atsakydamas Jūsų antrąjį klausimą, manau, kad šį reiktų adresuoti Kinijos atitinkamų institucijų vadovams. Kalbant apie pirmą Jūsų klausimą ir jį atsakant, mes manome, kad turime užtikrinti, kaip mano, geresnį rinkos ekonomikos funkcionavimą. Iki šiol e, mums tai pavyko, nežinau, bus, e, kokie bus busimi e, Centrinio banko valdytojų tarybos nutarimai, tačiau iki šiol mes sugebėjome pasiekti, kad bazinė palūkanų norma būtų tokia, kad dėl jos nenukentėtų kainų stabilumas noriu pasakyti labai aiškiai, kad e, veikia nacionaliniai bankų priežiūros mechanizmai, e, europinės priežiūros struktūros, kurias jūs įsteigėte ir nuo sausio mėnesio kai kurios naujos pradės veikti taip pat veikia rinkos ekonomika. Bankai gauna pelnus ir mm, galbūt tai netaip smarkiai krinta į akis, perfinansuojant e, atitinkamas paskolas. Tačiau, mano nuomonė, tiek šios rytė, tiek kitose reikia elgtis apdairiai. Mes uh, turime reikalų su sudėtinga rinkos ekonomika, todėl reikia stiprinti visus rinkos priežiūros mechanizmus ir jūs taip pat atitinkamus sprendimus priimate. Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė. E, per pastarąsias dienas e, Europos e, rinkose, skolos rinkose kainos keitėsi. E, obligacijų e, rinkos palyginti su 7 ir 8 metais patyrė didelės permainas. E, komisaras Almunio pasakė, kad Ispanijos vyriausybė turėtų išaiškinti rinkoje kylančias abejonės ir gyvendinti nereikalingas ekonomikos reformas. Kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu? Dėkoju, aš, kaip jūs žinote, nekomentuoju kas, e, rinkos e, kasdieninių e, veiksmų, tačiau pasakysiu, kad visiškai įmanoma, kad stebėtojai ir kai kurie rinkos dalyviai nepakankamai įvertino kai kurių aspektų. E, ir aš jau minėjau e, tuos aspektus. E, visoms valstybėms be išimčių struktūrinės reformos yra labai svarbios ir galėtų padėti atgaivinti ekonomiką. Aš jau atsakiau į kito komiteto nario klausimą panašiai. E, e, Vokietija puikiai e, keliasi iš krizės ir tose valstybėse, kur tinkamų priemonių yra įmamasi, rezultatai yra e, tikrai teigiami. Taigi bendra pastaba būtų visose valstybėse be išimties E, būtų daug geriau, jeigu būtų įgyvendintos struktūrinės reformos. Dėkoju. Prašau, žodis Viki. Dėkoju labai, kad priminėte mums e, e, dėl ekonomikos, nes mes labai daug neigiamų dalykų girdime. Rinkos aiškiai yra e, dar labai jautrios ir kelia daug susirūpinimo. Ir aš sutinku su jumis, kad reiškiame, turime labai atsargiai rinktis žodžius. Ir aš nenorėčiau uh, viršyti čia savo įgaliojimų. E, tačiau reikėtų paraginti ir žurnalistus, e, kad jie skleistų labai aiškiai mūsų žodžius. Šiandien e, spaudoje pasirodė toks dalykas. Galiu pateikti pavyzdį iš Financial Times šios dienos numerio. Čia sakoma, kad po 2013 metų mechanizmai ne, nepalies valstybių skolų ir ES e, e, ministrai e, dėl to vieningai nusprendė. Ir tai aiškiai sako, kad mokumo testai bus atliekami Tarptautinio valiutos fondo komisijos kartu su Europos centriniu banku. Ir taip e, mokumo testavimas bus e, atiduodamas į nepriklausomas rankas. Taigi šis sprendimas, e, kuris buvo priimtas ES valstybių finansų ministrų, turi būti paskleistas kaip labai teigiamas signalas. Ir tai turi būti aiškiai e, e, pasakyta žurnalista, žurnalistams. E, ir dar keletas klausimų. Visų pirmiausia, jūs sakėte, ar tai, kad bus po kreditinė būklė, ar jis įgalios tik tai po 2013 metų. Ir kas vyks su obligacijomis, kurių išpirkimo terminas yra numatytas vėliau negu 2013 metai. Aš nenorėčiau čia e, spekuliuoti, tačiau e, norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Ačiū, ponė. Aš visiškai sutinku su jūsų pirmosiomis pastabomis. E, dabar nelaikas e, dviprasmybėms, mums reikia aiškumo. Ir aš pasakiau, kad vyriausybės priėmė sprendimą e, Ir šis sprendimas yra labai puikus paaiškinimas. Tai kaip eilėraštis, jis yra surašytas ir mes turime į tą į tekstą perduoti kaip galime aiškiau. Ir aš tikrai su jumis dėl to sutinku. E, visos vyriausybės, jūs neturėtumėt galbūt vien tik tai spaudos čia kaltinti, visos e, vyriausybės turėtų e, perteikti teisingą signalą savo žiniasklaidai. Taigi svarbiausia yra žodinė, e, verbalinė disciplina. Visiškai sutinku su jumis. Prašau žodis gei. Uh, Ačiū pirmininkė už jūsų patarimą. Um, atsargiai dėlioti žodžius ir juos tarti mums nereikia pilti alyvos į ugnį, tačiau vienas šaltinis e, iš Airijos tvirtina, kad jūs darote spaudimą Airijos vyriausybei priimti ES parmą ir kad jūs dabar tą patį ketinate daryti arba jau darote Portugalijos atžvilgių. E, būčiau jums dėkingas už tai, jeigu galėtume patvirtinti, kad taip nesielgėte. Prieš du su pusę metų susitikime su jumis uždėjau klausimą dėl e, <clears throat> kainų infliacijos kontrolės. Ar nebūtų galima taikyti tų pačių priemonių ir nekilnojimo turto infliacijai valdyti? Ir jūs E, taip pat minėjote šį klausimą taip pat. Ar sutiktumėte, kad būtų galima tas pačias priemonės taikyti, siekiant pažaboti nekilnojamo turto kainų burbulus, taip pat kaip ir žabojant arba stabdant infliaciją? Aišku, kad jeigu valstybė priklauso vieningos e, valiutos erdviai ir jos gyventojų skaičius yra didesnis nei JAV gyventojų skaičius. Ir jeigu centrinis bankas privalo užtikrinti toje erdvėje, tame regione kainų stabilumą, tuomet atskiros tos zonos valstybės, ekonomikos, taip pat kaip ir JAF valstijos, privalo suvokti, kad jos savo lygmenių atitinkamai privalo užtikrinti kainų stabilumą tam, kad visoje zonoje būtų kainos stabilios. Mes negalime pritaikyti kainų stabilumo politikos atsižvelgdami į Vokietijos poreikius, kuri galbūt pagėdautų tam tikrų metų žemesnių palūkanų normų, skolinantis tam, kad e, sukeltų papildomų sunkumų kitoms valstybėms, vykdydami bendrą pinigų politiką. Mes turėjome atitinkamai atsižvelgti į padėtį Airijoje, Portugalijoje ar Ispanijoje, taip kaip JAF atsižvelgtų į padėtį Aleskoje, Masačiusiuose ir kitose valstijose tam, kad užtikrintume uh, kainų stabilumą 330 milijonų gyventojų. Labai svarbu suvokti, kad fiskalinė politika yra bendrais žodžiais tariant makropolitika, todėl ir priežiūros atitinkamos priemonės privalo atsižvelgti į tai. Iš anksto turite žinoti, kad jūsų nacionalinė politika turi būti vykdoma taip, kad per vidutinį laikotarpį infliacija neviršytų 2 procentų arba būtų mažesnė. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Mes kitaip negalime dirbti. Jeigu elgtumėmės kitaip, ne nuolat atsitiktų taip, kad e, viena ar kita eurozonos dalis nuolat patirtų sunkumų. Taigi Šie dalykai yra labai svarbus, taip pat ir svarbus kaip e, darbo vienetų e, kaštai, atlyginimų aspektai. Jau nieko nekomentuosiu, visą laiką mes e, vyriausybėms, vyriausybės raginame, kad jos dėtų visas įmanomas pastangas, siekdamas išvengti didesnių klaidų ir eiti uh, struktūrinių reformų ir biudžeto stabilumo keliu. Ačiū. Astrid. Pane pirmininkė, klausimas, kuris skaldo mūsų komitetą, yra susijęs su tuo, kad turėtų būti įvedamos eurozonos obligacijos. Šiuo norėčiau, prie šio klausimo grįžti, norėčiau jūsų paklausti, kodėl euro obligacijos jūsų nuomonė dabartinėmis sąlygomis nepriimtinos ar jos e, valdant uh, valstybių biudžeto lėšas suteiktų valstybėms daugiau laisvės veikti, to turint omenyje, kad dabar mums reikia šiek tiek griežtesnę politiką vykdyti. Būtų, taigi noriu paklausti, koks yra tas svarbiausias skirtumas tarp valstybių narių obligacijų ir euro obligacijų. Norėčiau padėkoti Jums tris kartus. Pirmiausiai už tai, kad atkreipite dėmesį į tai, kad euras atlaikė krizę geriau nei kitos valiutos. Taip pat dėkoju už tai, kad mums priminėte savo dviejonės 2005 metais susijusias su stabilumo ir augimo pakto nuostatų laikymusi ir kad eurozonos valstybės buvo atsakingos už padarytas klaidas. Taip pat dėkoju už tai, ką padarėte užtikrindamas kainų stabilumą. Tai yra e, geriausias socialinės politikos pavyzdys siekiant e, apginti tuos, kurie labiausiai pažeidžiami mūsų visuomenėje. Sakymas, ačiū labai. Taip pat už tai, kad padėkojate man. Norėčiau tik pasakyti, kad e, mes turime reikalus labai sėtinga problema. Tai yra vyriausybių ryštų pripažinti būtinybę elgtis dermai, ne tik kaip atskiros valstybės narės, tačiau ir pasirūpinant tuo, kad ir kiti atitinkamai elgtųsi ir prisijimtų atsakomybę savai suprantama, ne pap, nėra paprasta kitoms vyriausybėms pasakyti, kad jos elgesi negerai, tačiau tai yra sudėtinė priežiūros sistemos dalis. Dėl euro obligacijų atsakiau į tą klausimą. Jų paskirtis <clears throat> yra tokia, kad valstybės suteikia bendrą garantiją už šias obligacijas EFSF. Turi būti dedamas europinis parašas. Ir ta sistema šiuo metu veikia. Po to, kai buvo priimti atitinkami sprendimai, atsakydamas anksčiau užduotą klausimą, minėjau, kad mes neturime jokios oficialios pozicijos šiuo klausimu. Ir kuomet e, kalbama apie bendras e, ir atskiras obligacijų misijos, tai sprendimus priima šalių vyriausybės. Aš taip pat neturiu jokios nuomonės dėl tų 60 procentų, nes e, yra pateikti atitinkami siūlymai, kurie yra svarstami. Ačiū labai. Presidenta, eh, Ačiū, pirmininkė. Pone pirmininkė, aš sutinku su jumis, kad valiutos karai yra tikrai nepageidaujamas reiškinys. Mes tengiamės įgyvendinti nuoseklę monetarinę politiką ir G20 susitikimuose buvo kalbama apie gilę nacionalinių e, ekonomikų reformą. Taip pat reikėtų paminėti, kad reikia e, pinigų politikas daryti, padaryti lankstesnės. Ar sutiktumėte, kad tai vyksta per nelik lietai? ir ar e, padėties gerėjimas jungtinėse valstijose turi įtakos infliacijai e, ir ar galima būtų tai prilyginti e, neįprastoms ir prastoms priemonėms, kurių imasi Europos centrinis bankas. Dėkoju už Jūsų klausimą. Visų pirmiausia pasakyčiau dėl tarptautinės pinigų politikos, kas čia svarbiausia. Tai yra šio klausimo sudėtinga prigimtis, sudėtingas pobūdis ir aš jau pasakiau, kad tai yra susijęs su dviem aspektais. Visų pirmiausiai e, tai yra laisvai sviruojančios e, valiutos e, ir nuolatinis tas režimas, e, kai 80-ame dešimtmetyje e, žlugo Brighton Woods sistema. Tai buvo jūsų antras klausimas ir aš e, pasakyčiau, kad taip, mano supratimu, E, visa tai priklauso e, nuo e, tų šalių priimto sprendimo, tačiau, kiek suprantu, tai galėtų būti tvarkingas ir laipsniškas procesas, kad būtų siekiama užsibrieštų tikslų įgyvendinant lankstumą. Ir aš manau, kad turėtume mm, paantrinti mm, tam pasauliniam sutarimui. Labai e, lengva pasakyti, tačiau sunku padaryti. Na, o dėl trečio jūsų klausimo. Turėčiau pasakyti, kad mes visada E, su Federaliniu rezervų banku. E, e, turėjome labai draugiškus, dalykiškus santykius. Ir be šio bendradarbiavimo mes būtume neturėję galimybių atsilaikyti prieš krizę, taip kaip mes padarėme 2008 ir 2009 metais. Turime tarpe turiu galvoje ir galimybę, kurią suteikė mums Federalinių rezervų bankas papildyti e, dolerių išteklius E, pagal apsikeitimo susitarimą. Todėl tai yra labai svarbus e, dalykas, kad mūsų santykiai e, su pagrindiniais centriniais pasaulio bankais būtų uh, E, kuo glaudesnis ir draugiškesnis. Ta pati galėčiau pasakyti apie centrinį, e, bendradarbiavimą su centriniu e, banku Junktinėje karalystėje ir Japonijoje. Dėkoju. Dėkoju. Aš padarysiu tai, ką nedažnai darau. Taigi užbaigsiu mūsų klausimų ir atsakymų valandėlę. Jūs nekartą sakėte, kad jūs nenorite E, kištis į, į, į tai, ką sprendžiame mes ir ką sprendžia o, e, taryba. E, ir galbūt jūs ir daugiau šiuo klausimu nenorėtumėte komentuoti, tačiau mane stebina tų priemonių, kurias jūs šiuo metu taikote dėl biudžetų finansavimo mechanizmo. Ir tas faktas, man atrodo, e, kad rinkose pagal šią priemonę pasirodys e, nedaug pinigų. Mane neramina žvelgiant į palūkanų normų situaciją, kadangi e, šios sąlygos yra mažiau palankios nei tarptautinio valiutos fondo e, teikiamos sąlygos. Aš puikiai suprantu, kad čia reikalingas solidarumas ir aš manau, kad ateities susitikimuose e, tikiuosi, kad šias, šiuos rūpimus klausimus mes dar nekartą galėsime aptarti, nes nebejoju, kad girdėsime dar susirūpinusių balsų. Nežinau, ar jūs norėtumėt pareplikuoti į mano šias mintis. E, kadangi kitą savaitę, kiek suprantu, bus aiškinamasi dėl naujų valiutų, e, dėl palūkanų e, normų mechanizmo. Dėkuoju. Mes tikime, kad kiekviena žinyba, kiekviena institucija dirba pagal savo atsakomybę. Ir mes visi tai turėtume daryti. Mes stengiamės paaiškinti parlamentui, e, ką mes galime e, padaryti, kas yra mūsų e, galioje. Ir mūsų patarimas buvo, būtų toks, kad kai tik jūs nusprendžiate kažką tai dėl FSF fondo panaudojimo. Būkite kaip galima lankstesni. E, vyriausybės ir nacionaliniai parlamentai, jie e, savaip žiūri į šiuos dalykus, e, o mes savo ruoštų turime būti nuolankus demokratijos tar tarnai. Tačiau mūsų patarimas būtų, jeigu jūs nuspręsite žengti tolimesnius žingsnius, darykite tai kaip galima lankstesni lankščiau. Žinoma, to reikalauja ir pati situacija. Ir vėlgi norėčiau pakartoti, jeigu jūs nuspręsite daryti tolimesnius žingsnius. Mes ne, turime turėti bendrą judėjimo e, kryptį ir bendriau dar pasakysiu, jei leisite ECB vardu parlamentui, mes turime susitikti stiprinti viešųjų institucijų galę, nes tik tai šios institucijos gali sukurti tą atsparumą, kurio mums labai reikia. Dėkoju, ponė. Dėkuoju Jums už atsakymą. Tuo baigsime mūsų monetarinio dialogo E, dialogą. Dėkoju Jums ir aš tikiuosi, kad mes netrukus susitiksime e, kituose susitikimuose dar anksčiau nei mūsų sekantis susitikimas komitete. Dėkoju. I'm sorry about that. no, no, no, I understand. I, I, I, I was using the vehicle because I, I just want to point out. If they only get, don't go to the